Ready? I am ready. Dear colleagues, uh, good morning. Uh, if you agree, I would uh, propose. Brangus kolegos, e, jums leidus siūlyčiau pradėti posėdį. Po vakar dienos, e, kurioje e, dalyvavo posėdėje daug ministrų, Kroatijos ministrų, ir kartu buvo rytinė sesija posėdžio labai įdomi. O šiandien mums garbė matyti jau antrą kartą. Turiu galvoje, pirmas kartas buvo klausimai. E, matyti e, energetikos e, komisijos narę, ponę Kadri Simpson, kuri pakalbės apie Europos horizontą. Bet dar kartą ačiū, kad atvykot pas mus, ačiū, kad e, taip atsiliepėt į mūsų kvietimą ir atvykot į mūsų komitetą. Mes jau pasikeitėm nuomonėmis apie Europos žaliai kursą, kuris buvo pristatytas gruodžio mėnesį praėjus, praėjusių metų komisijos e, komunikatas Europos žaliojo kurso komunikate yra labai daug dalykų susijusių su energetikos klausimais, e, tai yra e, ir kitais. Be to, ką tik buvo pristatytas vadinamasis e, teisingos pertvarkos fondas, tai yra irgi įdomus klausimas klimato neutralumas, kartu e, numatyta padidinti tikslai iki 2030 metų, sumažinti CO2 emisijas 50 procentų, kartu numatyti kiti veiksmai. Ir būtent apie tai mes ir kalbėsimės šį rytą. Tad dabar kreipiuosi į ponę Simpson, skirsiu jums 10 minučių O po to, kaip jau praeitį, laikysimės ir tokios tvarkos, suteiksiu po tris minutės daugiausia kiekvienam koordinatoriui. O po pirmo pasisakymų, klausimų, atsakymų rato, tada jau žodį suteiksiu kitiems kolegoms, kurie norės ką nors, ko nors paklausti ponios Simpson. Ir aš norėčiau paraginti, kad laikytumėtės tokios nustatytos tvarkos. Na ir po to tada po kiekvieno klausimų rato ponia Simpson e, atsakys į klausimus. Taip, aš žinau, kad jūs e, tikrai nusiteikę klausytis e, ir norit, norit užmėgsti gerą dialogą, tad dar kartą sveiki atvykusi. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, man šiandien labai malonu šiandien su jumis pakalbėtis apie e, svarbiausius Europos žaliojo kurso aspektus susijusios su energetika. Pone van der Leyen jau nuo pradžios e, sakė, kad e, Europos žalėsis kursas yra būtent šios kadencijos komisijos svarbiausias tikslas. Čia galima kalbėti apie tokį esminį persitvarkymą į e, CO2, ne, ne, nuo CO2 nepriklausančios e, ekonomikos e, kelią, nes energetika prisideda prie 75 procentų visų išmetalų. Tad energetikos sritis yra toji, kurioj galima daug, ką, galim, galima daug ką nuveikti ir kartu tai paveiks ir kitus sektorius. Uh, Praėjusią savaitę e, per plenarinę sesiją jūs priemėt rezoliuciją skirtą šiam klausimui. Tad e, Europos žalesis kursas e, numato plačius atsakus į laukiančius išbandymus. Kalbama apie taupesnį išteklių naudojimą, kartu e, siekiama, kad mūsų ekonomika e, klimato prasme e, turėtų mažesnį poveikį. Kai kurie sektoriai susiduria su didesniais išbandymais ir, ir komisija į tai sureagavo. Tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą pertvarką daugumoje regionų, tai Komisija praėjusią savaitę pateikė žaliojo kurso investicijų planą ir, e, ir sąžiningo, teisingo, teisingos pertvarkos mechanizmą. Čia jau jis buvo pristatytas praėjusią savaitę, tačiau aš keletą aspektų tik tai noriu paminėti e, susijusių tų, su fondu. Pirmiausia, numatoma lėšų tam, kad būtų galima atsakyti į iššūkius persiorientuojant energetikoje. Tad e, mes pasisėmėm tiesiog e, patirties iš e, įvairių regionų ir pasižiūrėjom, yra numatyta, numat, tai yra pas, įvertintos investicijos tuose regionuose. Ir mano tarnybos dabar e, turės įgyvendinti e, teisingos pertvarkos e, mechanizmą. Dabar kokie konkretūs pasiūlymai buvo pateikti kaip Europos žaliojo kurso dalis? Pirmiausia ir svarbiausia - energetikos veiksmingumas labai svarbu, kad tas principas būtų taikomas praktikoje ir čia numatytos gairės valstybėms narėms, kad e, šios galėtų tą principą įgyvendinti. Tad kalbame apie pastatų energetinio našumo e, didinimą. Tai yra ir ES, ir nacionalinė e, prerogatyva. Prer kartu numatyta vadinamoji renovacijos bangos iniciatyva. Ir jai įgyvendinti reikės bendrų veiksmų vietos lygių, kad dalyvautų politinių sprendimų prieimėjai, piliečiai, finansavimo, finansų institucijos. To iniciatyva kartu galėtų e, prisidėti prie energetinio nepritekliaus sprendimo. E, maždaug 50 e, milijonų žmonių ES neišgali tinkamai šildyti savo būstų. Be to, e, galima energetinio našumo prasme pagerinti ir namų apyvokos įvairia, įvairius aparatus. Ir čia ekologinis ženklinimas ir kitos priemonės paminėtino nu šiame kontekste. E, kartu numatytas geresnis e, integravimas e, šildymo, transporto ir kitų sričių tam, kad būtų galima geriau panaudoti išteklius. Kartu, kartu E, kartu paminėtinas ir elektros gamybos paskirstimo sektorius e, ir e, dujos. Jau pasiekta apčiopiamų rezultatų mažinant CO2 išmetal, išmetalus elektros srityje 31 procentas šiame kontekste paminėtas. E, kartu dujų sektorius. Gamtinės dujos e, yra viena iš energetikos šaltinių krepšelių, viena dalių ir per tą pertvarkos laikotarpį kiekviena valstybė narė spręs dėl dujų, dujų sektoriaus e, švarinimo. Nes švarios dujos irgi galėtų, jų tas sektorius galėtų būti plečiamas, bet tam reikės energetikos e, infrastruktūros pagerinimo, nes e, energetikos infrastruktūra yra e, apskritai viso sektoriaus stuburas. Siekiant klimato neutralumo tikslo ir, ir švarios energetikos e, ambicijos, tai dabar e, komisija peržiūri esamus teisės aktus. Ir iki šių metų pabaigos komisija pateiks konkrečių pasiūlymų e, skirtų naujų technologijų, pažangių tinklų, angliavandenilio technologijų, energijos saugojimo ir kitų priemonių tam, kad būtų galima pagerinti Europos energetikos infrastruktūrą e, ir prider, priderinti ją prie tikslų. Be to reikėtų paminėti ir strategiją skirtą jūrų, jėgai, jūrų vėjo jėgainėms. Strategijoje kartu numatyti numatytos įvairios galimybės e, bus įvertinamas poveikis tos strategijos energijos tikslams, e, kartu išorės politikos e, dimensijos. Tad mes jau turim tam tikrą pagrindą. Moksliniai tyrimai ir inovacijos irgi labai svarbios, kad pasiektume sėkmę Tad čia reikėtų mažinti išteklius, reikėtų, kad rinka geriau įsisavintų naujus sprendimus. Tad e, čia vėlgi paminėtinos švarios energijos e, investicijos. Tam, kad žalėsis kursas būtų įgyvendintas, tam reikia energi švarios energijos e, dokumentų paketo geresnio įgyvendinimo. Mes jau gavom iš 18 valstybių narių nacionalinius e, švarios energijos e, planus ir devynios valstybės narės pateikė ilgalaikės strategijos planus. Ir kreipiuosi ir rašysiu mm, ministerijoms tų valstybių narių, kurios dar nėra pateikusios nacionalinių švarios energijos planų. Nes tie planai yra labai svarbus pasiekti tikslams, bet mums reikia visų valstybių narių planų. Dabar mano tarnybos analizuoja tuos įvairius planus tam, kad būtų galima iki šių metų vidurio e, įvertinti bendrą ambicijų lygį. Jeigu bus nustatyta, kad ambicijų nepakanka, tai tada mes papildom, papildomai siūlysim priemonių ES lygių. Tad e, tam, kad būtų galima pasiekti didesnių e, klimato tikslų ir e, bent jau iki 30 metų pasiekti 50 procentų mažesnės emisijas palyginti su referenciniais metais ir iki 55 procentų netgi siekiama. Tai tad kalbam apie padidintus tikslus ir nuo jų įgyvendinimo ar pasiekimo priklausys kartu ir planų, nacionalinių planų peržiūra. Tad energetika yra labai svarbi. Europos Sąjunga, tai yra šis sektorius e, prisideda prie labai didelio emisijų kiekio. Jeigu mums nepavyks pasiekti pertvarko šioje srityje, tai ne, visi mūsų siekiai pakips ore. Dabar aš jau dalyvavau ne viename susitikime, tiek dvišalių, tiek daugia šalių pagrindų. Ir iš tų susitikimų paaiškėjo, kad didelis dėmesys skiriamas ir daug ko tikimasi iš žalio jo kurso, kuris e, bus, e, kurio, kurio bus vadovaujamasi per ateinančius metus, kovojant su klimato kaitos padariniais. Tai yra strategija, bet tokiu būdu mes nustatom savotiškus tikslus pasaulio lygių. Bet viskas priklausys kartu nuo mūsų tikslų pasiekimo Todėl e, kartu e, reikia paminėti ir žaliojo kurso darbo tvarkę vakarų Balkanams, Afrikai. Kartu reikėtų sustiprinti e, dialogus energetikos klausimais, tam, kad būtų galima geriau skleisti energetikos standartus kitose pasaulio vietose ponios ir ponai, kaip matot, iš tikrųjų e, daugeliu frontų mes veikiam tam, kad e, įgyvendintume žaliojo kurso užmojus. Bet mes esam kol kas tik kelio pradžioj ir laukiam jūsų konkrečių pasiūlymų, nes daug ką reikės nuveikti, daug diskusijų e, vyks kartu su jumis šiandien ir per ateinančius mėnesius. Ačiū. Thank you very much indeed for uh, your presentation, for explaining. Uh... Labai ačiū už jūsų pristatymą, už tai, kad paaiškinote, kaip siejasi žalesis kursas. Su... Jūs kalbėjote ir apie tarptautinį matmenį, kas yra labai svarbu. Uh, iš karto perinu prie koordinatorių EPP vardu, ponia Karvajo. Good morning, thanks, chair, thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai, kad atvykote pas mus. Džiaugiamės, kad atvykote į trie komitetą, pristatėte planus. Dėl žalio kurso mes esam labai patenkinti, kad žaliame kurse laikomasi holistinio požiūrio, apriepiant visus ekonomikos sektorius, visuomeniai e, svarbius klausimus, kad ne vien tik tai energetika ar pramonė e, prisidės prie žaliojo kurso siekimo, kad visi sektoriai prisidės, tas yra labai svarbu. Tad norėčiau užduoti keturis klausimus, išsakyti komentarus. Visų pirma, reikia kalbėti apie tai, kaip svarbu gyventi tai, kas jau yra patvirtinta praeitoje kadencijoje komisijos e, dėl energetikos, e, energetikos paketai yra tikrai labai daug elementų, labai svarbu, kad būtų padaryta tai, kas jau buvo numatyta. Tad kokie būtų jūsų planai dėl įgyvendinimo paspartinimo? Antras dalykas, kalbant apie šiandienos situaciją APP yra labai svarbu, kad e, mūsų užmojai būtų paremti nuodugniu detaliu, detaliu poveikio vertinimu. Trečias dalykas, jūs kalbėjote apie mokslo tyrimus ir inovacijas ir jų labai svarbu vaidmenį. Tačiau jūs paminėjote tik tai tai, kas jau dabar yra parengta, tos technologijų infrastruktūros, pavyzdžiui, projektai, sakykime, vandenilis ir taip toliau. Tai, kas jau vyksta, Tačiau galvojant apie mūsų užmojo aukštą lygį, reikia taip pat ir naujoviškų, kūrybi, kūrybiškų technologijų, pavyzdžiui, CO2 sugavimas ir atmosferos ir panašių technologijų. Tai reiškia, kad mums reikia mm, svarbių, inve, didelių investicijų mokslo tyrimus ir nu, technologijų kūrimą ir Horizontas Europai čia bus labai svarbi programa. Mes labai tikimės, kad sulauksime palaikymo ir tinkamas biudžetas, kad, būt, kad bus patvirtintas horizontui. Ir paskutinis klausimas, mm, kalbant apie technologijas ir apie visą kitą, kalbant apie tą žalę virsmą, visą tai ko mes siekiame, mums reikia, kad daugiametė finansinė programa būtų tinkama. Labai svarbu, kad investicijos būtų užtikrintos tokio lygio, koks yra reikalingas tam, kad įvyktų teisinga pertvarka. Panas Nika iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū pirmininkė, laba diena, gerbiama komisijos narė. Sveikinam Jūs atvykus į mūsų posėdį, džiaugiuosi, kad Jūs galėjote dalyvauti. Aš taip suprantu, kad uh, energetikos generalinis direktoratas e, daug dirbs įgyvendinant energetinę strategiją tam, kad būtų iš tikrųjų pasiekta mūsų ekologinių tikslų. Praeitoje kadencijoje tos veiklos gal buvo netiek daug. Mes norėtumėm, kad šioje kadencijoje būtų aktyviau dirbama e, energetikos klausimais. Jūs paminėjote tai, kas yra labai svarbu. Tai yra tai, ko nori vartotojas. Vartotojas nori prieigos prie energetikos tada, kada jam ji yra reikalinga ir už tokią kainą, kuri būtų įperkama. Kai kuriuose Europos regionuose, pavyzdžiui, kad ir šiuo metu yra nepaprastai šalta ir vartotojams turi būti užtikrintas energijos tiekimas įperkomomis kainomis. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų atsižvelgti į vartotojų poreikius. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip mm, jūs e, ketinate spręsti problemą, su kuria susiduria apie 60 milijonų Europos gyventojų. Tai yra energetinis skurdas, tai yra itin opi problema ir Europos parlamentas niekarta yra tai akcentavęs. Reikia spręsti energetinio skurdo klausimą ir imtis tinkamų priemonių. Naujosios technologijos e, lygiai taip pat svarbus klausimas. E, kokia būtų komisijos vizija, pavyzdžiui, dėl mm, naujoviško energetikos šaltinių, vandenilio ar kitų atsinaujančių energijos šaltinių? Mm, mes norėtumėm, kad vyktų e, konsultacijos su parlamentu, rengiant dokumentus tinkamai, kad būtų įvertinta į tai, kas yra reikalinga ir ko mes pageidautumėm. Iš tikrųjų, kol kas dar tokių konsultacijų nebuvo. Uh, Ir reikėtų galvoti, aišku, ir apie perinamą laikotarpį, kas pakeis dujas ir kaip jūs vertinate perinamą laikotarpio situaciją tose valstybėse, kur dujų, sakykime, dalis bendrame energetinėme pakete viršė 30 procentų. Yra nemažai tokių valstybių. Ir galvojant apie dekarbonizaciją, perinamojo laikotarpiu geriausia alternatyva Angliai būtų dujos. Uh, Aišku, dar viena problema yra energijos saugojimas, ypač kai na, kalba apie energiją gautą iš atsinaujančio energijos šaltinių. Tad reikia galvoti apie energijos saugomą, ypač galvojant apie uh, energijos tiekimo saugumo užtikrinimą. Ir uh, Mm, kalbam apie tai, kad um, nebus toliau teikiamas finansavimas dujų uh, projektams, bet kaip jūs ketinate padėti spręsti valstybėms, kurios turi dar daug dujų suvartojimo, uh, kaip padėsite spręsti pereinamą laikotarpio problemas. Dabar, ponė Tlapajova. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Turiu pasakyti, kad Renew Europe frakcija labai remia žalį kursą ir kolegos, aišku, teiks daugiau klausimų. Jie yra ekspertai atitinkamosios sritise. Tai aš galiu pasakyti, kad tikrai iš Renew frakcijos turėsite tvirtą komandą, kuri palaikysiu ir padėsiu jums siekti žalio kurso tikslų. Kolegos užduos jums, aišku, kitų klausimų, bet aš norėčiau pastirauti, jūs paminėjote TNT gairės, ačiū už tai, kad paminėjotės, bet jūs žinote, kad yra e, išreiškiamas rimtas susirūpinimas dėl TNT, kad ar tikrai pat pakank, ten e-projektams, ar pakaks finansavimo, ar tikrai bus pakankamai lėšų skirta energetiniams projektams ir um, galvojame, kad reikia toliau diskutuoti šias klausimus ir plenarinė sesija patvirtino savo poziciją dėl ten. Ir paragino komisiją peržiūrėti gairias uh, laiku iki PCI uh, sąrašo tvirtinimo. Jūs minėjote, kad peržiūrai terminas būtų metų pabaiga. Aš galvoju, ar tikrai um, tinkamas toks laikas, ar, ne, ar, ar nereiktų anksčiau patvirtinti sąrašą ir, ir gairių, kad iš tikrųjų iš energetikos paketo lėšos būtų pat panaudotos laikantis tvirtų klimato užmos atitinkančių kriterijų. Kaip mes galėtumėm paspartinti tuos procesus, kaip jūs galėtumėt paspartinti gairių rengimą, kaip mes jums galėtumėm padėti. Toliau kitas klausimas dėl energijos saugojimo pastatų sektorių. Tas klausimas yra labai svarbus ir taryba peržiūrėjo, e, mm, pasakė, kad reikia peržiūrėti direktyvą dėl pastatų energetinio efektyvumo, jau ir taip, aišku, gairės yra pakankamai plačių užmojų, ką komisija ketina padaryti, kad mobilizuotumėte, mm, paskatintumėte mobilizuoti privataus sektoriaus investicijas į pastatų atnaujinimą, kas yra labai svarbu, ar bus teisėkurnių ar neteisėkurnių kažkokių tai pasiūlymų pasiūlymų, ko mes galime tikėtis iš jūsų pusės. E, toliau, jūs kalbėjote nacionalinius e, klimato planus, ačiū už tai, bet kur jūs išvelgtumėt didžiausias spragas tarp tų planų ir mūsų užsibrieštų tikslų? Manau, kad labai svarbu būtų valstybėms narėms gauti um, techninę, ekspertinę pagalbą iš komisijos rengiant nacion, tokius nacionalinius planus. Taigi, ką komisija ketina padaryti šioje srityje, ar teiksite tokią pagalbą. Ir galiausiai paskutinis klausimas, kaip jūs bendradarbiausite su kitais komisijos nariais. Um, spręsdama klausimus, kurie yra jūsų portfelį, nes aš įsivaizduoju, kad ir su Timmermansu, ir su Gabriel jums dėl mokslo tyrimų, pavyzdžiui, tai- bet taip pat ir su Breton, ir su Vestager, jums teks labai daug bendradarbiauti. Taigi kaip dabar jūs dirbate kartu su jais, turint omenyje, kad jūsų kompetencijos labai susisieja? Uh, Ačiū, e, kolegos. E, baigsiu norinčių pasisakyti antrame raunde sąrašą, nes jau turime 20 kolegų, kurie nori pasisakyti. Taip, jūs užrašau ir dabar baigiame sudarinėti antro pasisakymo raundo sąrašą. Toliau koordinatoriai. Ponas Nimisto. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisariai už pristatymą. Žinoma, žalioji energetika yra viena pagrindinių komisijos ir visos Europos e, užduočių kovojant su klimato kaita. Dabar mes jau periname prie įgyvendinimo, galvojame apie tikslus. Ir žinoma, šioje srityje e, Europos parlamentas pasisako už, 55 proc... už CO2 išmetimų sumažinimą 55 procentais Taip pat mes sakome, kad reikia kalbėti apie atsinaujančios energijos ir efektyvumo tikslus, efektyvaus naudojimo tikslus. Taigi, kokie laikotarpį komisija numato nustatyda, tikslams nustatyti ir taip pat koks bus įgyvendinimo laikotarpis. Ir kad žaliasis kursas būtų sėkmingas, reikia ir atitinkamos pramonės programos, investicijų, darbo vietų kūrimo ir taip pat uh, norėdami būti kovos su klimato kaita lyderiais, turime pagalvoti ir apie teisės aktus, ne tik apie finansavimą. Noriu paklausti, kaip jūsų nuomonės, kaip greitai mums pavyks judėti pirminčiose srityse, turiu galvoje energijos vartojimo efektyvumą, kitus dalykus. Ir žinoma, turime galvoti apie finansavimą. Dar noriu paklausti, kadangi kovos su klimato kaita teisės aktai bus viena pirmųjų komisijos užduočių, Noriu paklausti, kiek energetikos klausimų bus įtraukta į klimato teisės aktus? Ar bus priimtas bendras teisės aktas, numatantis kovos su klimato kaitos ilgalaikė strate... kaita ilgalaikė strategija? Ar jūs numatysite ir artimesnius tikslus ir ar įtrauksite juos į klimato teisės aktus? Na, žalieji, žinoma, nekantrai laukia galimybės bendradarbiauti su jumis, tačiau mums taip pat yra svarbu uh, kad e, Europa e, eitų atsisakymo iš priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo keliu. Ir mes, nustatydami tikslus, turime sutelkti visas pajėgas, turime susikoncentruoti į naujų tikslų įgyvendinimą ir tai yra labai svarbus uždavinys komisijai. Tie tikslai turi būti nustatyti per artimiausius kelias mėnesius, po to reikia perėti prie įgyvendinimo. Ačiū dabar ponas Valoborgė. E, Labą dieną. E, sveikinuosi su komisarė, ačiū, kad atvykote. Gruodžio mėnesį parlamentas ir taryba susitarė dėl taksonomijos pasiūlymų yra numatyti kriterijai Nors kol kas e, tas, tai, tie kriterijai nėra privalomi, bet e, yra daromas skirtumas tarp tvarių ir netvarių investicijų. Ir e, kalbama taip pat apie dujas, bet iš tikrųjų susitarime nėra kalbama apie. Susitarime komisija yra numatoma pareiga E, nustatyti rodiklius ir imtis kitų priemonių, užuot uždraudus tam tikrą, veik, tam tikrą veiklą. Ir ten yra taip pat sakoma, kad dujos ir toliau atliks savo vaidmenį energijos rūšių komplekse. Taigi, e, noriu pateikti panašų klausimą kaip ir kiti koordinatoriai. Noriu pasirauti jūsų nuomonės, ar dujos bus įtrauktos į naudojamos energijos rūšių sąrašą ar ne? Ačiū. Dabar ponas Tosenovski, EKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. E, komisarė, kaip ir kiti kolegos, labai džiaugiuosi, kad šiandien pas mus lankotės. E, jūsų vizitas labai svarbus, nes energetika bus labai sudėtingas finansinis ir techninis iššūkis, kurį mums teks įveikti, jeigu norime mm, gyvendinti esminius pokyčius, e, kuriuos, norime, kuriuos esame suplanavę. Na, mano supratimu, po 2030 metų dauguma šalių susidurs su tam tikrų deficitu. Jis atsiras atsisakius anglies e, išgavimo ir kitų pajėgumų, kaip jūs ir minėjote pačioje pradžioje. E, kol kas šioje srityje pajėgumai yra dideli, jų yra daug ir negalime tikėtis, kad labai smarkiai padidės elektros vartojimas. Nors, e, na, kalbant apie uh, elektrinius automobilius, tai galbūt kažkokio padidėjimo galime tikėtis. Ar jūs turite kokį nors planą, kaip e, tvarkyti šioje situacijoje? Nes energetikoje pokyčių nesuplanuosi per naktį, jiems suplanuoti prireikia daugiau nei metų. Visa tai yra ilgalaikiai procesai. Pavyzdžiui, vien jau norint parengti reikiamą infrastruktūrą skirtą elektrai, reikia pereiti ilgą ir sudėtingą procesą. Reikia viską suplanuoti, nutiesti linijas, reikia poveikio vertinimo. Ir jeigu po 2030 metų mes prarasime kai kuriuos anglės išgavimo ir brandolinius pajėgumus, tai situacija pasikeis. Ar mm, turite kokį nors planą ir perspektyvą e, artimiausiams dešimt metų, nes dešimt metų šioje srityje nėra toks jau ilgas laikotarpis. Ačiū dabar, ponia Kuntūra. Ačiū pirmininkė. Turiu porą klausimų poniai Simpson. Vienas yra susijęs su energet, vadinamojo energetiniu skurdu. Pagal reglamentą dėl energetikos sąjungos ir kovos su klimato kaita veiksmų, valstybės narės turi parengti išsamius nacionalinius planus. Tie planai turėjo būti pateikti iki 2019 metų. Ir Jūs minėjote, kad daug e, namų ūkių susiduria su energijos nepritekliumi. Ar turite konkrečius skaičius, kiek procentų ES gyventojų susiduria su šiuo nepritekliumi ir taip pat kiek energetikos politikos yra pritaikyta šiai problemai spręsti ir kokie yra pasiekti rezultatai? Ir kokias išvadas galite padaryti apie nacionalinius planus? Dėl žaliojo kurso komisija sako, kad 2020 metais valstybėms narėms bus pateiktos gairės, kad e, valstybės narės galėtų kovoti su energijos nepritekliumi. Europos parlamentas prieš keletą dienų patvirtino rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso. Joje mes prašome konkrečių priemonių ir gairių. Gal galėtumėte paminėti e, keletą iniciatyvų ir priemonių, kurių ketinate imtis. Ir antras Mano klausimas. E, teisinga pertvarka, teisingas perėjimas salose. Tas perėjimas turėtų užtikrinti didesnę energetinę nepriklausomybę e, salose, sukurti naujų darbo vietų, užtikrinti ekonominę nepriklausomybę. ES nusistato griežtas taisyklės ir e, tam tikrus priemonės turi įsigalioti 20 metų birželio mėnesį. Taigi reikia, manau, įsteigti nuolatinį forumą arba komitetą, kuris padėtų e, saloms tapti energetikos požiūrių savarankiškoms. Ar komisija yra pasirengusi dirbti šią kryptimį, kad būtų užtikrinta parama mm, teisingai energetikos pertvarkai salose. Reikia atsižvelgti į salų ypatumus ir ypatingus iššūkius. Todėl noriu paklausti, ar ketinate skirti dėmesio ir energetikos pertvarkymo finansiniams aspektams. Taip pat žemės ūkio, žuvininkystės bendruomenėms, ar ketinate steigti specialų finansinį uh, fondą skirtą būtent saloms. Ačiū. Round, please allow me to accommodate one colleague, but for one minute. No? Taip, ačiū. Dabar po šio, šio, šio klausimų rato, tai dar suteiksiu žodį kolegoms daugiausia po minutę, nes e, turės išvykti komisarė. Ačiū. Klausimas toks, komisijos nariai, ačiū, kad atvykot pirmiausia. Klausimas toks, kaip komisija planuoja bendradarbiauti su vakarų Balkanų valstybėmis e, žaliojo kurso kontekste ir konkrečiai, kaip Europos komisija siūlys tuos pačius tikslus vakarų Balkanų valstybėms, kaip ir e, kokius siūlo valstybėms narėms. Nes juk mes nenorėtume, kad mūsų energetikos rinka būtų iškraipoma jeigu ten tie tikslai būtų e, skirtingai siūlomi. Ačiū. Ačiū. Tai dabar komisarė, gal atsakytumėte į klausimus po pirmojo klausimų rato? Prašom, penkios minutės. Ačiū, pasistengsiu. Pasistengsiu per dešimt minučių atsakyti į e, visus klausimus. Uh, Pone Karvaliu labai teisingai pasakė, kad žaliasis kursas apima visus sektorius, bet energetikos e, srityje mes juk ne pradedam nuo nulio, mes jau pasiekėm nemažai, nemažai pagal žalios, e, žalios energijos paketą. Ir tai, kas sutarta šio paketo kontekste, visa tai bus įgyvendinta. Tad mes turim jau vertingą, vertingą priemonę, turiu galvoje nacionalinius klimato planus. Ponas Tošenovskis klausė, gal būtų galima numatyti alternatyvių planų, pagal kuriuos būtų galima pakeisti iškastinį kūrą, kitos rūšės kūrų. Bet aš jau mačiau valstybių narių uh, planus ir mes turėjom galutinę datą pateikti nacionalinius planus iki praėjusių metų gruodžio 31 dienos. Dauguma valstybių narių jau pateikė, e, dar bet ne visos. Tad tam, kad pasiektume žaliojo kurso tikslus, nacionaliniai planai iš tikrųjų yra labai didelė priemonė. Tai irgi kartu teisėkuros e, pagrindas tam, kad būtų galima pasiekti 2030 metų tiksl, klimato kaitos tikslą. Na ir nacionaliniai planai, aišku, e, viskas priklausys nuo įvairių parlamentų procedūrų, e, pagal kurias tie planai, e, planai bus tvirtinami. Tad įvertinę tuos planus mes mąstysime matysim, e, matysim, ką pasirinkti e, kartu tikslų prasme. Kai kurios valstybės narės, tokios kaip Belgija, Kroatija, e, Danija, Ispanija, Portugalija, Švedija, Kipras, Vengrija, o vakar Čekijos Respublika jau įteikė mums nacionalinius planus. septynios jau valstybės narės pažadėjo per sausio mėnesį atsiųsti mums nacionalinius planus. Tad tokių priemonių turim tam, kad būtų galima pasiekti 2030 metų tikslų. O 2020 jau bus pateiktas uh, platus planas tam, kad būtų galima iki 2030 metų e, sumažinti 50 procentų e, emisijas palyginti su 1990 metais jų lygiu ar, ar net ir 55 procentais, nes iki šiol operuojama 45 procentų e, riba Kartu nereikėtų pamiršti kitų sektorių, reikėtų e, kalbėti apie priekybos e, apivartiniais e, taršos leidimais sistemos išplėtimą, įtraukiant kitus sektorius, tokius kaip aviacijos, kitus. Tad tai tikrai yra labai svarbus politikos instrumentai. Kartu reikėtų paminėti ir miškininkystėj skirtus teisės aktus, jų rengimą. Dabar vėlgi e, viskas bus pradedama nuo nacionalinių strategijų ir planų e, įvertinimo, bet kad susidarytume bendrą vaizdą, reikės visų planų. Na, o 2021 metais jau mes uh, tiesiog būsim įvertinę tuos planus ir esamus teisės aktus ir jeigu prireiks, siūlysim naujų teisės aktų. Kartu visa tai priklausys nuo mūsų bendro darbo. E, vasario pabaigoj, e, kovo pradžioj bus paskelbta ne viena iniciatyva, kurią jūs paminėjot jau. Ir tam procesui vadovauja Franz Timmermans. Ir kartu taip. Martina nerimavo dėl laikotarpių, kad dėl, per kuriuos bus nu, įvertinami dabartiniai teisės aktai, kad čia gal netiek ne jau ambicinga. Bet turiu pasakyti, kad žalesis kursas numato dabartinės padėties peržiūrą. Dabar jau ta peržiūra pagreitinta. Ir iki 2020 metų pabaigos mes esam numatę pateikti konkrečių teisės aktų aktų pasiūlymų, dabartinio reglamento e, e, peržiūra numatoma ir tas reglamentas su naujais pasiūlymais padės mums e, pasiekti veiksmingos energijos tikslų. Bet tam reikės naujoviškų technologijų, uh, E, pažangių tinklų, e, energijos saugojimo e, infrastruktūros įdėgymo, ventiliavimo tam tikrų priemonių ir kitų priemonių įdėgymo. Tad visi tie ateities sprendimai jau pasirodys per ateinantį laikotarpį. Ponas Borchie klausė, Dėl taksonomijos aš žinau, kad jūs tai aptarinėjot jau daug ir per trialogo dėrybas e, apie tai buvo daug kalbama. Tad čia tikrai reikės daug investicijų. O ką galėčiau pasakyti apie taksonomiją? mes dabar e, tiesiog e, vėlgi numatėm tam tikrą klasifikavimo sistemą tam, kad e, teiktume pas, paskatų investicijoms į, į pažangius, pažangios energetikos sprendimus. Čia kiekviena valstybė narė individualiai spręs, koks turėtų atrodyti tas energetikos šaltinių krepšelis. Ir taksonomija prisideda prie ekonomikos e, dekarbonizavimo. Ir valstybės narės tą laiko e, energetikos e, to paketo krepšelio dalimi. Bet čia didžiausias klausimas yra branduolinis energetikos saugumas. O kaip jūs žinot, ES. E, tai yra e, iš ES fondų finansuojami projektais e, susijęs su uh, branduolinių atliekų tvarkymų, saugojimų. Mes kartu teikiam e, ekspertų paramą valstybėms narėms ir kaimininėms valstybėms. So, um, here will also uh, mention many different areas. One of them was Dar paminėtas ne vienas klausimas, vienas jų energetinis nepriteklius. Tai buvo svarbi kartu diskusijų tema per e, komisijos kolegiją, kolegijos posėdžius, nes mes nenorėtume, kad kokia nors gyventojų grupė ar kokia valstybė ar regionas būtų paliktas nuo šalyje. Ir ką tik buvo sukurtas tos teisingos pertvarkos fondas, bet e, kaip čia teisingai buvo paminėta, yra nemažai ES vartotojų, kurie uh, vargiai gali apmokėti sąskaitas už šildymą. Tie vartotojai, kurie gyvena socialiniuose būstuose, uh, bet kartu yra ir uh, kitų, kurie kurie gyvena menkesnėmis sąlygomis, sakykime, kai jų kaimynų būstai renovuojami, o, o jiems trūksta lėšų būstams renovuoti. Tokių e, gali būti, bet e, tam išvengti reikia iš tikrųjų labai daug pastangų, labai daug darbo e, valstybių narių lygio ir miestų, e, savivaldybių, merų pastangų ir čia šiame kontekste paminėtinas e, merų, paminėtina merų konvencija, merų sueiga. Buvo klausima kartu, kiek, kiek gyventojų kiekvienoje valstybei nariai, e, koks skaičius gyventojų sunkiai apmoka e, energetikos sąskaitas. Komisija neperseniausia sukūrė uh, tam klausimui observatoriją, kuri turėtų padėti valstybėms narėms spręsti problemas, klausimus susijusius su energetikos nepritekliumi. Labai ačiū. Dabar pereisim prie kito klausimų rato. Turim 24 kolegas norinčius paklausti, tačiau kiekvienam skirsiu nedaugiau kaip po vieną minutę, nes labai svarbu, kad e, visi norintys e, klausti, kad galėtų klausti ir po to, kad e, komisijos narė per likusias dešimt minučių galėtų atsakyti. Pradėsim nuo pirmininko Buzeko. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, dėkuoju, kad atvykote šiandien į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau paminėti tai, ką Jūs pasakėte. 9 procentai pasaulio emisijų tai yra dalis ir todėl labai svarbu yra tai, ką darome mes, kuriais pasiekti žaliasis kursas. Ir Jūs esate atsakinga už 70 5 procentus ES šiltnamio efektą kūrenčių dujų sektorių, tai yra energetika. Ir žaliuoju kursu galbūt mes planetai nelabai daug padėsime, tačiau jeigu įkvėpsime kitus savo gerų pavyzdžių, tai gal ir iš tikrųjų pavyks planetą išgelbėti. Todėl yra labai svarbu, kad užmojai būtų dideli, 50 procentų, ne 55, nes mūsų piliečiai gali būti nepatenkinti, gali išaukti kainos, gali nepakakti energijos tiekimo. Ir ką Jūs galvote apie tai? Uh, you, Teresa Grif. Ačiū, pirmininkė. Aš taip suprantu, kad dar ne paskutinis mano pasisakymas, dar kitą savaitę bus mūsų įtrė posėdis. Ką trečiu, kad atvykote. Martina iš Renių iš esmės pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Ačiū už tai. Um, Energetinis skurdas, kadri, mes 15 metais pradėjome diskusijas to klausimu ir aš tikrai džiaugiuosi, kad daug kas dabar akcentuoja tai, kad teisinga pertvarka tai ne tik tai fondas, tai yra tinkamas požiūris, įvertinant socialinius aspektus. Negali būti tik tai apie vienu, vieną pusę galvojama. Reikia galvoti kad negali būti prieštaravimų, kaip, pavyzdžiui, vakar, kai buvo balsuojama dėl ten E peržiūros, tas yra absoliučiai būtina. Ir labai džiaugiuosi, kad kalbate apie energijos vartojimo efektyvumą, socialinį būstą, taip pat ir privačiai nuomuojamuose pas, pastatuose labai daug gyvena žmonių, apie tai irgi reikia galvoti. Uh, Tai komisijos pareiga yra apriepti, apžiūrėti, viską įvertinti, kai kalbame apie energetinį skurdą. Tai ne vien tik tai šildymas. Aš taip, aš esu iš mm, šiaurin, šiaurietiškos valstybės, tačiau Bet yra labai daug mirštančių ties nuo karščio, kiekvienais metais turime nepamiršti ir vėsinimo. Tai, taip, atsiprašau, toj baigsiu. Bendrai darbas labai geras. Vakar mes um, kalbėjome su viena komisijos atstovė. Reikėtų, kad iš tikrųjų bendradarbiavimas jūsų užtikrintas. Dabar vandenilis, vandenilis yra E, skirtingų spalvų - žalias, mėlynas ir pilkas. Ir e, reikia galvoti ne tik apie spalvas, bet ir iš tikrųjų, ką tai reiškia. Atsip... Taip, iš tikrųjų, pasisakymo laikas yra viena minutė, ne dvi ar trys, bet taip, kitą savaitę dar turėsite galimybę kalbėti, dar bus posėdis. Köszönöm a szót, elnök úr. EPP dabar atstovas. Eskirk. Kernek véleményem szerint három felt. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, labai svarbu mums visiems, kad komisijos žalėsis kursas būtų gyventas sėkmingai. Ir tam reikia, aišku, piliečius visų pirma labai gerai informuoti, kaip žalėsis kursas paveiks jūs, jų kasdienį gyvenimą. Ir todėl turime analizuoti koks bus žaliojo kurso poveikis. Antras dalykas - perėjimas prie atsinaujančio energijos šaltinių. Tai būtina užtikrinti taip, kad visiems būtų pakeliamas tas perėjimas, ta pertvarka ir situacija, aišku, skirtingose valstybėse narėse yra labai skirtinga. Pavyzdžiui, vakarų Europoje yra daug žmonių, kurie turi nuosavus namus, tuo tarpu rytų Europoje situacija yra visai kitokia ir todėl reikia galvoti, kaip padėti žmonėms renovuoti savo būstą. Ir paskutinis klausimas komisijos nariai. Ką padarysite, kad žalesis kursas būtų ne tik žalesis, bet dar ir visiems pakeliamas? Presidente, e buongiorno alla Commissione. Tave žodis visi pirmininkiai. Pane Toja. Ačiū pirmininkė. Mūsų komitetas bus stiprus jūsų sąjungininkas, tą visų pirma norėjau pasakyti. Kitas dalykas, jeigu pasirinkti e, energijos rūšių paketai nesikeis, tikrai nepasieksime užsibrieštų tikslų iki 2050 metų. Turi būti uh, Mm, e, daug tvirčiau žengiama į priekį, didesnis dinamiškumas turi būti iš Europos komisijos. Jeigu lauksime, kol valstybės narės kažką pakeis savo nacionaliniuose planuose, tai tikrai nesuspėsime užtikrinti pertvarkos. Reikia dirbti daug greičiau. Ir todėl komisija turi nubrėžti krypti ir žengti į priekį tvirtai. Ir ypač jūsų kompetencijos rytyje energetikos paradigmos pasikeitimas turi būti užtikrintas. Mes turime daryti šuolį į priekį, o ne tiesiog žingsniuoti ir uh, reikia technolog, naujų technologijų, reikia inovacijų, reikia visiškai naujos koncepcijos. Visas horizonto darbas turi būti suteltas į šio tikslo siekimą. Nes jeigu neturėsime plačiai iš, išplėtotų dėktų naujų technologijų, tikrai nepasieksime užsibriežtų tikslų iki 50 metų. Juk mes norime, kad mūsų tikslai būtų realiai gyveninti, kad tai neliktų tik tai gražiai žodžiais. Taigi aš manau, kad jūs turite daug ryštingiau dirbti. Pane Mikhailova, iš Renių. Ačiū už šiandienos dalyvavimą mūsų posėdėje. Labai svarbu yra užtikrinti gerą bendarbiavimą tarp komisijos ir parlamento ir galiu jūs patikinti, kad įtrės komitete rasite uh, daug bičiulių ir sąjungininkų, kurie stengsis padėti pasiekti užsibrieštų tikslų. Mano klausimas būtų susijęs viena vertus su žalio kurso gyvendinimu ir norėčiau pasteirauti, ar užtikrinsite uh, didesnė sinergija ir derinimas su kitomis finansinėmis priemonėmis, kurias ES turi, kad būtų galima pasiekti žalio kurso tikslų ir konkrečiau, mm, čia kas patenka į mūsų kompetenciją, tai yra horizontas Europai, mes stengiamės horizontą nukreipti link žalio kurso tikslų, tačiau aišku yra ir kitų priemonių, pažiūrėjus, anglaudos fondas, kaimo plėtros fondas. Tad ar ketinate siekti didesnės sinergijos tarp šių finansinių priemonių, kad didesnės galimybės būtų sukurtos verslui? Uh, thank you, Chair, and uh, thank you, uh, Commissioner. Um, I, I want to ask. Uh... Ačiū, pirmininkė komisarė, aš norėčiau pasteirauti dėl energijos ir pastatų. Uh, kolegė Teresa Griffin panašiai teiravosi. Šį rytą milijonai europiečių nubudo šaltose, drėgnose pastotose ir patiria energetinį skurdą ir jie turi vienintelį pasirinkimą pirkti maistą ar, ar šildyti patalpas. Tai manau, kad aktualiausias klausimas artimiausiais metais bus, kaip įveikti šią problemą. Turime direktyvą dėl energetikos dabartinio pastatų efektyvumo, turime refit, bet iš esmės tai orientuota į naujus pastatus, į viešo sektoriaus pastatus, tačiau kaip mes pageris, pagerinsime pastatų būklę ir privačiai, bet dažnai ir. Uh, e, viešo sektoriaus nuomuojamose pastatuose, patalpose. Uh, kas dažnai pamirštama. Taip pat labai svarbu yra galvoti apie finansavimą ir mm, Europos investicijų bankas ar kitos struktūros, manau, galėtų būti labai svarbios, tad reikėtų diskutuoti su jomis. Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad visa tai materializuotųsi, ar būtų nauji teisės aktai dėl pastatų, ar jūs kažką gal koreguosite, kaip jūs finansus pritaikysite, kad mm, realiai būtų pasiekta tų tikslų? Respiraki. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for having you here once again. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, labai malonu vėl jūs čia matyti, kalbėsiu labai trumpai. Noriu jūsų paklausti štai, ko komisija paskelbė tam tikras sumas, kurios bus skiriamos valstybėms narėms pagal teisingos pertvarkos fond, mechanizmą. Norėčiau prašyti, kad paaiškintumėte, ar tas lėšos iš to mechanizmo bus skirstomos kažkaip proporcingai, ar jas gaus pirmiaus tie, kurie kreipsis pirmieji. Ir taip pat noriu paklausti, kaip jūs mm, panaikinsite tą finansinę spragą, kuri atsiras mm, po 2021 metų, turiu galvoje, lėšas skiriamas dujų ir kitiems projektams. Ačiū dabar, ponas Krasnodėpski. Turiu du klausimus. 1. Pirmas klausimas yra susijęs su nacionaliniais planais. Komisijos komunikate parašyta, kad planuose turi būti atspindėti nauji užmojai. Ar komisija ateityje įsitrauks į tų planų rengimą? Ar komisija darys e, kokią nors įtaką, aktyviau įta, bandys įtakoti tuos planus? Kitas klausimas. Mm, spaudoje skaitėme, kad e, Vokietija neįgyvendins teršalų išmetimo mažinimo tikslų šiemet. Turiu galvoje tuos tikslus, kuriuos Vokietija išsikėlė 2009 metais. Aplink aplinkos apsaugos agentūros duomenimis. Dabar tikslai numatyti iki 30 metų ir greičiausiai tuos tikslus įgyvendins tik Portugalija ir Graikija. Ką darys komisija, jeigu valstybės narės nesugebės įgyvendinti tų tikslų? Ir aš čia remiuosi klausimu, kurį iškėlė ir ponas Buzek. Nes jeigu net ir tokia technologiškai galinga šalis kaip Vokietija nesugeba įgyvendinti tikslų, Na, panašu, kad tik, apskritai tik trys šalis yra pasiruošusios jos įgyvendinti, o jeigu mes dar labiau didiname užmojus, tai kaip bus, jeigu paaiškės, kad jie yra tiesiog nerealistiški. Ačiū, dabar ponas Zorinijo. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų pasisakymą ir kaip ir kolegos, manau, kad reikėtų prisiminti, kad e, žalesis kursas turėtų padėti Europoje atsikratyti, neprik... atsikratyti priklausomybės nuo iškastinio kūro. Mes turime taip pat sukurti ir bendrą energetikos rinką, kuri veiktų, kad nebebūtų mm, atsiliekančių regionų. Uh, Tai yra labai svarbus dalykai. Mūsų tinklai turi sklančiai veikti. Mes turime įveikti energetikos rinkos fragmentaciją. Kaip sakė kolegos, turime ambicingų planų dėl jungčių, taip pat dėl apsirūpinimo energiją. Ką ketina nuveikti komisija įgyvendindama e, jungčių e, tikslus? Ar turite konkrečių pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl e, gamtinių dujų, dėl vandenilio. Kitas dalykas, kaip jūs vertinate teisingos pertvarkos mechanizmą? Kaip reikėtų pasiekti, kad valstybės narės išsikeltų ambicingesnius tikslus šioje srityje? E, trilogo metu buvo daug kartų kartojama, kad e, nacionaliniai planai turėtų būti viešųjų konsultacijų ir bendradarbiavimo rezultatas. Ar e, ir teisinga pertvarka bus organizuojama vadovavimas tuo pačiu požiūriu? Pone Ernst, ačiū pirmininkė. Manau, mes visi galime sutarti, kad klimato apsauga neatsisakius anglies neįmano, yra neįmanoma. Turime 22 regionus, milžiniškas anglies kasiklas Vokietijoje, Ir kai žiūrime į teisingos pertvarkos fondą, matome, kad ten atlikti kaž, kažkokie stebuklingi skaičiavimai, viskas skamba kaip pasaka. Aš tos stebuklingos formulės nežinau. Ir man labai būtų įdomu sužinoti, kaip e, bus aktyvuotos e, lėšos, jeigu e, nacionaliniu lygiu nebus imasi priemonių. Na, Vokietijoje vyko dėrybos dėl 4 milijardų eurų siekiant atsisakyti anglies sektoriaus elektrifikacijos. Panašios diskusijos vyksta kitose valstybėse narėse. Ar jūs manote, kad Ar nemanote, kad numatytos kompensacijos už anglės atsisakymą visiškai netitinka savo tikslo? ar tikrai bus įmanoma užtikrinti kompensacijas, mažinant priklausomybę nuo, už, už, nuo iškastinio kūro. Kitas dalykas - parama atominiai energetikai. Jūs apie tai užsiminėte, bet Vengrija ir Lenkija yra pasakiusios, kad e, atominė energija, energetika turi būti laikoma švaria energijos rūšimi ir turėtų būti ateityje remiama. Kaip vis dėlto jūs užtikrinsite, kad bus atsisakyta atominės energetikos? Dabar ponas Pipar. Ačiū, mm, pirmininkė. Galiu tik pritarti tam, ką sakė komisijos narė, mums kelia susirūpinimą energijos nepriteklius, e, finansavimo klausimai, todėl EPP labai pasisako už tai, kad būtų atliekamas poveikio vertinimas. Ir tais klausimais, kuriuos jūs skelbėte šiemet, tai yra 55 kokių procentų teršalų išmetimų sumažinimas ir e, klimato požiūrių neutrali ekonomika iki 2050 metų. Manau, kad reikia čia imtis priemonių. Toliau dujos. Manau, kad dujas reikėtų vertinti optimistiškiau, nes e, kažkuriuo metu bus įmanoma sintetinti dujas. Ir, o investicijas į dujotiekius galime panaudoti ateityje. Negalime dabar tiesiog visko atsisakyti ir sakyti, kad pertvarkome energetiką. Tai būtų neteisingas būdas kovoti su klimato kaita. Ir žinoma, mums ateityje reikės daugiau ekologiškų pirminių energijos šaltinių. Aš manau, kad galime juos sukurti Europoje. Kitaip tariant, energetikos politika turi būti svarbi ir mūsų užsienio politikos dalis. Ir mes tai turime vis labiau akcentuoti. Svarbu plėtoti bendradarbiavimą Šiaurės Afrikoje. Taip pat turim, turime imtis atitinkamų priemonių savo užsienio politikoje, kovodami su klimato kaita na, bandau pasakyti, kad reikia labiau į klimatą orientuoto užsienio, orientuotos užsienio reikalų politikos. Ačiū. Pirmininkė, na, tikrai mes daug dirbome per ankstesnę kadenciją. Iš pradžių kalbėjome apie išmetimų mažinimą 40 procentų, dabar apie 50 procentų. E, taip pat minimi ir 55 procentai. Aš manau, kad mes turime vadovautis griežtesnėmis taisyklėmis, nes priešingų atveju ne, nebūsime skaitingi. Taigi jūs turite mūsų paramą, jūs turite veikti, pristatyti mums gerus dokumentus ir mes esame pasirengę dirbti. Ten į buvo, ne, ten e, energetikos e, transeuropiniai tinklai buvo nekarta minimi čia, mm, bet mm, yra sunku įgyvendinti politiką praktikoje. Iš pradžių turime ryšių infrastruktūros priemonę, tada ten e tinklus ir vėliau yra rodiklių sąrašas e, ir tik tada įmamas įgyvendinimo. Mes turime pasirūpinti, kad nefinansuotume to, kas jau e, nyksta. Žmonės skaito laikraščius ir jiems kyla klausimų, jeigu yra pigesnių technologijų, kodėl yra laikomas įsikibus uh, senesnių. Mm. Aš manau, kad galima būtų pasinaudoti nacionaliniais energetikos ir klimato planais, kad geriau suprastumėte situaciją. Ir taip pat tie planai suteikia ir mums galimybę geriau susipažinti su problemomis kitose e, šalise. E, Ta pati galiu pasakyti ir apie pastatus. E, aš buvau pranešėję PPD frak, e, frakcijos vardu ankstesnėje kadencijoje ir pastatams taip pat reikalinga politika ir iš tikrųjų už pastatus atsakingi ne tik žmonės, kurie ten gyvena, ne tik atskiri namų ūkiai, galime turėti ir ištisus kvartalus. Ponas Pekarinin. E, pirmininkė ir komisijos narė, norėčiau pasisakyti suomių kalba, taigi prašau užsidėti ausines. Ačiū pirmininkė. Uh, Maždaug prieš dešimt metų mes nusistatėme didelio užmojo tikslus Europoje iki 2020 metų. Atsimename tos skaičius - minus 20, minus 25, plus 20 procentų atsinaujinančios energijos, taip pat daugiau atsinaujinančios energetikos, 10 procentų daugiau atsinaujinančios energetikos transporto srityje. 2018 metais Gavome nurodymą parengti nacionalinius planus, tie planai yra parengti, taip pat veikia ir apivartinių taršos leidimų sistema. O dabar mūsų laukia nauja situacija, kalbame apie minus 50 procentų, tai yra ambicingas tikslas. Kaip Jūs vertinate šį tikslą, kaip Jūs tą tikslą padalinsite, koks bus pastangų pasidalymas ir kaip bus taikoma ATL sistema visoje Europoje. Taip pat kaip yra su biokūru transporto sektoriuje, ar numatysite vienodus tikslus visai ES, ar tie tikslai bus padalinti skirtingoms valstybėms narėms, kai buvo padaryta 2010 metais, kai nusistatėme tikslus iki 20 metų. Taigi, mano klausimas - pastangų pasidalymas ir ATL sistema ir kaip jūs nustatysite nacionalinius tikslus kiekvienai valstybei iki 2030 metų. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinote, E, apie pramonė e, sunaudoja apie 20 procentų visos galutinės energijos, o tokios, tokie sektoriai kaip e, plieno, chemijos sektorius, žinoma, yra labai svarbus ekonomikai ir visuomeniai, bet taip pat tai yra tie sektoriai, kur sunku sumažinti taršą. Ir jeigu mes norime sukurti klimato požiūrį neutralią Europą iki 2050 metų arba dar geriau iki 40 metų, mes turime galvoti ir apie šiuos išmetimus. Ir taip pat turime neužmiršti, kad ir investicijų ciklai yra labai dideli. Ir mes tikrai nenorime, kad būtų investuojama į neperspektyvų turtą. Aš dabar žiūriu į nau, galvoju apie naują pramonės strategiją. Ta strategija turi būti stipri ir ekologiška. Ir norėčiau jūsų paklausti, kokių konkrečių priemonių jūs numatote, kad e, būtų labiau įsisavinamos EE e, e technologijos, RS technologijos, taip pat, ką galvojate apie naujus kompetencijų centrus, kurie skatintų vartoti mažiau energijos. Taip pat turint galvoje įvairius e, pramonės sektorius ir jų priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimą, manau, kad e, reikia rinktis e, tokius variantus, dėl kurių vėliau nereikėtų gailėtis. Ačiū dabar ponas Marinčan Marinesku. Ačiū pirmininkė komisijos narė, ačiū už e, jūsų pasisakymą mūsų posėdžio pradžioje. Pasakėte daug e, dalykų, kuriu, kuriems žinoma mes turime pritarti. Ir pasistengkite apginti visus šios dalykus mm, prieš kitus komisarus, kurie taip pat dirba su žaliuoju kursu energetikos daliai turite vadovauti jūs. Jūs taip pat pasisakymė minėjote ir dujas. Bet kaip žinote, Teisingos pertvarkos fonde nėra numatyta galimybė finansuoti gamybos. Na, aš dar suprantu vidaus, dėl vidaus dėgymo, tačiau nesuprantu, kodėl taip nuspręsta dėl mm, paskirstimo, nes mm, parama paskirstimo tinklams padėtų ir centralizuoto šildymo sistemoms, pastatams. Jūs kalbėjote apie energijos nepriteklių. Gal galėtumėte pakomentuoti šį aspektą? Tai yra Teisingos pertvarkos fondas, dujos ir bent jau leidimą naudoti dujas bent jau paskirstimui. Sarės. Ačiū, ponė Marinesku, dabar ponas Gonzalės Kasarės. Ačiū, ponė pirmininkė ir ačiū ponė komisijos narė, kad atvykot pas mus. Jūs kalbėjot apie ateitį, tačiau e, gana aptakiai apie tai kalbėjot. Labai gerai, kad dabar e, pateiktas Europos žalesis kursas, tai gerai. Turiu klausimą. Bet e, pirmiausia, e, Pradėsiu nuo to, kad Ispanija vargu ar pasieks tikslą numatytą 2030 metais. E, Portugalijos kolega minėjo apie e, saveikumą ir visų sektorių e, integravimą tam, kad būtų galima pasiekti sinergijos efektą. Jis visiškai teisus tam, kad būtų galima pasiekti galutinį tikslą. Tad e, pažangus įvairių sektorių susijimas ir kartu laikotarpiai tam padaryti. Ir gal e, paminėtumėt, kokie sektoriai su tuo konkrečiai susiję. Ir vėlgi e, kalbama apie teisingą pertvarką, tačiau vargu ar visada ją galima vadinti uh, teisinga, nes e, tam tikri regionai, tam tikros šalis jau eina pertvarkos keliu. E, tad norėčiau paklausti dėl to, kaip jūs vertinat padėtį. Toliau. Dabar dėl e, priemonių sąrašo Ar čia jau numatyti visi, tai yra teisėkuros veiksmai tam, kad būtų galima pasiekti? Taip, ponia Paulius, ačiū. aš turėsiu balsuoti aplinkosaugos e, komiteto posėdėje, todėl pakeičiu kolegę. Ačiū. Norėčiau grįžti prie piliečių vaidmens. Labai gerai, kad paminėjot tą, kad e, žaliojo kurso paketo įgyvendinimas yra valstybių narių rankose nes e, žaliojo kurso e, pakete yra savotiška magna karta vartotojams, kur kalbama apie vartotojus, apie gamintojus, jų jų, jų e, energijos e, e, būdus, kalbam apie energijos priekybą, bet kaip žinom iš Bloombergo kompanijos, kurie tikrai ne, nepasisako už ekologiją, bet jie įvardė problemas. Jie sakė, kad labai greitai e, energijos gamyba iš e, saulės, tai yra saulės energijos gamyba, bus pigesnė negu tradiciniais būdais gaminama. Tad norėčiau sužinoti, kokių priemonių imsitės, kad valstybės narės įgyvendintų piliečių teisų į energiją, e, energijos, energiją teisės, ką ketina daryti. Ačiū ponė Paulus, toliau ponas Rus. Ačiū pirmininkė. Kol kas ne vienas man nepaaiškino, kaip mes gaminsim įperkamą energiją ir patikimą energijos tiekimą. Negalima čia kalbėti apie tik tam tikrus energijos e, būdus, nes e, kartu kalbama ir ener, apie energetikos energijos perdavimą, ne vien tik tai apie gamybą. Ir e, Ta dabar čia kalbam apie didelės sumas, kalbam apie iškastinio kūro pakaitalus, bet e, aš norėčiau sužinoti apie rizikos vertinimo darbus ir kada mes galim tikėtis jau konkrečių rezultatų. Rainių e, vardu Katalin Cech. Ačiū pirmininkė. Labai gerai, kad mes mūsų komitete dabar galim kalbėti apie tai, kaip galėtume geriau padėti piliečiams ir planetai. Daug kolegų prieš mane kalbėjo ir mane neramina tai, kad dabartiniai padėty mes 10 milijonų eurų uh, jau esam išleidę e, perdavimo tinklams ir kaip ir ponia Glabajova, norėčiau paklausti, gal jūs esat numatę konkrečių veiksmų tam, kad mes be, be reikalo neleistume pinigų. Ir kitas klausimas susijęs su atsinaujinamaisiais energijos šaltiniais. Tai irgi bus e, švarios pertvarkos dalis. Bet juk e, tokio, e, tai yra technologijos šios ryties susiduria su didžiuliais e, barjerais, norėdamos patekti į rinką. Turiu galvoje Vengriją savo pačios, tai yra dėl tam tikrų susikloščiusių aplinkybių. Tad gal jūs galėtumėt pasakyti, Ar komisija planuoja mm, rekomendacijų pateikti valstybėms narės, kaip būtų galima šalinti technologijų dėgymo į rinką kliūtis? Ačiū, ponas Heiser, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu slovakiškai, gimtaja kalba. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Išklausiau įvairiausių klausimų ir matom, kokie tie klausimai, kaip tie klausimai atspindi prieštaringas e, nuostatas, kartu ir valstybių narių nuostatos nevienodos. Vieni mano, kad reikėtų daugiau pinigų skirti dujų infrastruktūroms, kiti mano, kad dabartinę dujų infrastruktūrą galima adaptuoti, pakeisti tam, kad į ją per kad ji būtų paversta kaip žalios, švarios dujų e, tiekimo, e, paversta tokių dujų tiekimo grandinė. Bet tam reikia, kad e, Europos komisija atliktų nepriklausomą poveikio vertinimą, per kurį būtų nustatyta, ar reikės naujų infrastruktūrų, ar tiesiog dabartinių infrastruktūrų pritaikymo, uh, ir kartu su tuo susiję finansavimo klausimai bus. Nes e, kolegos jau minėjo, kad dabar leidžiami pinigai kartais ne visada pasiteik, nepasiteisina, bet galbūt vėl turėtume mąstyti truputį kitaip, nes visa tai turės e, būti pasiekta per 20-30 metų. Pone Nibla, ačiū pone pirmininkė. Uh, Turiu klausimų susijusių su įvairiais diskusijų elementais, diskusijų dėl žaliojo kurso. Kaip e, komisija jūs e, veiksit, kad e, elektra būtų ir toliau įperkama vartotojams? Kaip sieksit, kad elektra ir toliau būtų įperkama? Nežinau, ar jūs pati, ar jūsų kolegos e, į tai galėtų atsakyti. Bet kita vertus, reikia dabartinių teisės aktų įvertinimo, jų daromo ar padaryto poveikio įvertinimo ir tiesiog poveikio užimtumo padėčiai investicijų pasiteisinimo klausimais ir panašiai. Ačiū. Norėčiau du e, svarbius klausimus paminėti. Pirmas. Tai energetikos pramonės vaidmuo. Antai matėm, e, matėm e, didelę telekomunikacijų bendrovę, kuri atliko tam tikras investicijas Australijoje ir panašiai. Ir tokių pavyzdžių būtų galima e, paminėti ir tokių pavyzdžių dar bus. Bet čia iš tikrųjų reikėtų skatinti tokias bendroves, kurios tikrai investuos į e, švarę e, energetiką. Ką jūs ketinat daryti? Dėl dabartinės dujų infrastruktūros, jos jau pakanka tam, kad ES apsirūpintų dujomis iki tam tikro laikotarpio. O dabar e, ir čia sąrašas sudarytas, bet e, čia virš 70 e, narių balsavo prieš šitą sąrašą. Mums reikia daugiau ambicijų tam, kad pasiektume tikroji žalios revoliucijos tikslų. Labai ačiū. E, ponas Blos, žalieji. Labai ačiū. Labai ačiū komisijos narė. Visi žinot, kad e, planuojama atlikti poveikio vertinimą, ne vieną, ypač nustatant, kokiu tikslu reikės 2030 metams. Ir tai grindžiama nacionaliniais energetikos planais ir strategijomis. Bet jūs sakėt, kad jau ne visos valstybės narės pateikė savo planus. Ir ar tai paveiks kaip nors laikotarpį, per kurį jūs ketinat atlikti poveikio vertinimą ir, ir, ir visus kitus darbus, būtent konkrečių tikslų įvardymą. Uh, Kitas klausimas - angliavandeniliai. Daug apie tai kalbama, yra didelis e, poreikis jų įvairiuose sektoriuose. Bet žinom, kad žaliam angliavandeniliui kurti reikia daug energijos jau savaime. Antai transporto sektoriaus poreikiai dideli. Ar jūs turit konkrečių planų apie tai? Uh, kiek, kokio kiekio angliavandenilių reikės tam, kad būtų galima pasiekti tą e, žalėją pertvarką. Ir paskutinis klausimas. Komisijos pirmasis vicepirmininkas Timmermans kalba apie klimato krizę per ateinančius 30 e, metų ir kad reikia imtis veiksmų, kad būtų galima atsakyti į tą krizę. Ar manot, kad uh, 50 procentų CO2 e, iš metalų sumažinimas pakankamas tam, kad būtų galima tikrai išvengti tos didelės krizės. Ačiū. Pone Lyzy. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos narė. Mane išrinko Europos parlamentą vos prieš kelis mėnesius ir aptariama tema mane labai domina. Pilietinė visuomenė kartu e, gyvai domisi apskritai apie, domisi energetikos klausimais. Girdėjau, kad e, nemažai kolegų pasisakiusių pageidavo e, poveikio vertinimo, nes turim įvairių šio sektoriaus teisės aktų ir iš ties e, tai, kas buvo pasakyta, tai turi būti vis dėlto pagrįsta e, konkrečiais e, teisėkuros pasiūlymais. Kalbant apie žalį į kursą, tai noriu paklausti, Kokį vaidmenį komisija yra numačiusi energetikos bendruomenėms? Nes tokių yra e, įvairiuose valstybėse, įvairiuose srityse, tam, kad būtų galima pasiekti žaliojo kurso tikslų. Tad koks vaidmuo tektų energetikos bendruomenėms turint galvoje e, privačius, privataus viešojo sektoriaus tikslus, finansavimo modelius ir panašiai. Pone Tusa, labai ačiū. Taip, e, dabar e, nudžiugau išgirdusi, kad konkrečių pasiūlymų labai greitai bus pateikta. Na, o dabar dėl to PCI PCI bendro intereso projektų sąrašo, kuris čia buvo minimas, nes e, tas penktasis sąrašas. Tai gal galėtumėt patvirtinti dėl to sąrašo penktojo. Ir antras klausimas. Kokį darbų kalendorių esat numatę tam, kad mes čia parlamente galėtume deramai aptart, E, list, e, būtent sąrašo klausimus. Ir kitas klausimas susijęs su skaidrumu. Ir toliau kitas klausimas, gal ketinat numatyti kitų tam tikrų kriterijų susijusių. su būtent šito sąrašo e, vertinimu. Fulsank. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Atrodo, EPP e, ragino jūs e, vadovautis 50 procentų, o ne 55 procentų tikslu, bet aš pasisakyčiau už 55 procentų tikslą, nes e, to reikės tam, kad pasietum, pasiektume Paryžiaus susitarimo tikslų, juk Paryžiaus susitarimą pasirašė ES 50 procentų emisijų sumažinimas nepakankamas. Mes rėmėm čia Europos parlamente ir remiam 55 procentų tikslą. Tai pirmas klausimas. Ir antras dalykas. E, ten e, reglamentas, jūs jį paminėjot, žadat keisti, bet e, mes dabar jau ką tik patvirtinom viešojo intereso projektų sąrašą ir ten kartu yra dujoms e, skirtų projektų. Dujos yra taip to, tos pertvarkos e, dalis. Ir penktas toks sąrašas vėlgi bus greitai per keliarius metus patvirtintas. Tad mums reikia to ten e, dešimt reglamento prieš tam, kad galėtume deramai paremti uh, atsinaujinamų energijos šaltinių tikslus. Tai dėl to penktojo mm, sąrašo, kaip ketinat dirbti? Panas Garselš, dar iš Renių pabaigai. Uh, Tikiuosi, kad Paskutinis, bet nesu mažiausiai svarbus. Jūs kalbėjote, komisarė, apie klimato tikslus, e, energetikos sektorius paveikia praktiškai visus mūsų šio laikinio gyvenimo aspektus, tai aš tikėčiausi iš komisijos tvirto, patikimo ir holistiško, svarbiausia, plano, kaip tų tikslų pasiekti. Uh, nes jeigu yra energijos tiekimo sistema, kad ir mažiausia problemėlė, tai gali turėti grandinės reakcijos visai mūsų ekonomikai ir visuomeniai. Taigi, kokie būtų planai, kaip jie būtų sinchronizuoti, suderinti es lygmenių, valstybių narių lygmenių ir svarbiausia, bent jau mm, su kaim, artimiausia kaiminystė, kaip tai būtų suderinta, nes jeigu kažkas kaiminystėje, e, energetikos sistemose atsitinka, tai turi poveikio ES. Taigi reikia to holistiško vaizdo ir vertinimo ir plano, kaip tai padaryti, nepriklausomai nuo tikslų, ar tai bus 50 ar 55 procentai. Mums reikia patikimo plano, kaip to pasiekti kad nesusidurtumėm su problemomis dėl energijos tiekimo. Nodalist. Ačiū. Aišku, kad jūs nesate mažiausiai svarbus daug klausimų, 27 kolegos norėjo pasisakyti, jiems visiems sutikėm žodį, tai daug klausimų yra persidengiančių, apriepiančių įvairias rytis ir, ir klimato tikslus, ir dujas, ir PCI, ir taip toliau. Gruodį mes kalbėjome apie PCI ir tada nusprendėme, kad reikia kaip galima greičiau peržiūrėti teisės aktus. Bet yra ir labai daug konkrečių klausimų. Uh, Tai turim laiko gal 15 minučių, jeigu galėtumėt mm, pabandyti atsakyti kiek įmanoma, kiek įmanoma klausimo, jeigu dar paskui, paskui papildomai reikės informacijos, galbūt bus galima jau tiesiogiai konkrečiai e, su kolegomis palaikyti ryšį. Tai prašom, komisijos narė, žodis jums. Šeitė. Tai- Ačiū. Labai vertinu tokį diskusijų formatą, kuomet galime pasikeisti nuomonėmis, nes iš ties nuomonių yra skirtingų, iš skirtingų frakcijų, iš skirtingų valstybių narių. Ir energetikos politika turbūt labiausiai paliečia piliečius. Visi turime rūpintis planeta ir aplinka ir aš galiu tik pritarti, kad Mūsų atsakomybė taip pat yra užtikrinti, kad energetikos šaltiniai būtų patikimi, o kainos įperkamos tiek vartotojams, tiek įmonėms. Ježi Buzek mm, pradėjo klausimų raundą ir teiravosi, ar esu tikra, kad e, mm, šiltnamio efektą kuriančių dujų tikslo padidinimas nuo jau kas sutarta mm, iki didesnio mm, lygio 50 procentų iki 55 procentų atsakingo lygio. E, ar, ar tai yra tinkama, pasiekiama? Aš sakyčiau, kad tai yra geras išeities taškas. Nes jeigu viską padarysime energetikos e, sektoriu tik tai, kiek yra susitarta, uh, mūsų sektorius užtikrins bent 45 procentų sumažinimą. Daug kas iš jūsų klausėte, ar iš tikrųjų mes dabar tik tai laukiame nacionalinio klimato planų, kol jie bus mums pateikti. Ne. Čia pagrindinis paaiškinimas, kodėl planai dar nepateikti, tai yra tai, kad vyksta labai rimtos dėrybos kadangi vyriausybės pateikė savo preliminarius planus ir daug valstybių narių nusprendė padidinti savo užmojus tiek dėl energijos vartojimo efektyvumo, tiek dėl atsinaujančių energijos šaltinių. Ir yra, aišku, atitinkamas nacionalinės procedūros, kurių reikia laikytis ir jeigu priimi sprendimą padidinti tikslus, tai po to, aišku, reikia tvirtinti galutinį planą parlamente arba vyriausybėje. Bet labai svarbu, kad būtų aiškus planas, kaip, pas, kaip užsitikrinsi, kad būtų pakankama energijos iš energijos šaltinių, jeigu atsisakysi, sakykime, iškastinio kūro, naftos, lignito, skalūnų du, sakykime. Tai e, iš tikrųjų planai yra labai svarbi priemonė ir užmojų didinimas uh, reikalauja, kad ir kiti sektoriai prisidėtų savo atitinkamais indėliais. Ir mes, aišku, ES lygmenių galime padaryti tai, kas priklauso nuo mūsų čia. E, švarios energetikos paketas jau padeda pamatą, kuris leidžia užtikrinti sektorių integraciją. Yra tam skirtos konkrečios nuostatos dėl sektorių integracijos, transporto, šildymo aušinimo sektorius. Ir taip pat kalbama apie tai, kaip galima užtikrinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, taip pat ir pramonėje, kur, sakykime, elektrifikavimas nėra toks paprastai sprendžiamas dalykas. Jau šiais metais e, surenksime diskusijas dėl vandenilio kadangi tai yra labai svarbus potencialas, galvojant apie perėjimą prie švarios energetikos mm, atsinaujantį energijos šalt, energijos šaltinių naudojimas mm, dėl dujų tinklų, tai gali būti tinkama, aišku, reikia spręsti mm, saugimo problemą ir reikėtų galvoti apie perimą prie dekarbonizuotų dujų ir sektorių susijimo. Uh, Ir aišku, reikia siekti e, transporto dekarbonizavimo, galvojant apie sunkvežimius, pervežančius krovinius, perimą prie traukinių. Ir aišku, reikia nepamiršti tų ūkio šakų, kurios intensyviai naudoja, e, intensyviai, e, intensyviai didelės yra CO2 emisijos. Mes Sieksime užtikrinti, kad mūsų užmojai būtų didesni nei dabar. Turėjau galimybę su daugeliu iš jūsų e, jau susitikti, bendrauti, daug kas kėlėte klausimą dėl jungčių ir aš sutinku, kad elektros tinklų klausimas yra nepaprastai svarbus, nes uh, Tokiu būdu galėsime panaudoti daugiau energijos iš atsinaujančio energijos šaltinių ir regioninės rinkos galės būti stiprinamos ir plečiamos ir tai bus labai naudinga vartotojų. Ir todėl labai svarbu, kad tie susitarimai, kurie jau yra sudaryti, būtų gyvendinti. Labai svarbu, kad jungčių pajėgumai būtų užtikrinti energijos perdavimui per valstybių sienas. Ir naujose taisyklės yra numatytos minimalios ribos 70 procentų. Tai tos valstybės narės, kurios dar nepasirengusios tai padaryti, turi imtis veiksmų, kad įvykdytų šios reikalavimus per artimiausius kelius metus. Ir aš atidžiai stebėsiu šią veiklą, ar tie veiksmų planai yra tinkamai gyvenime, kad kiekvienais metais e, jungčių pajėgumai didėtų. Toliau, subsidijos e, iškastinio kūro jėgainėms tikrai turi būti ribojamas, apsiriboti tik tai to, kas yra absoliučiai būtina. Uh, kai kuriuose sektoriuose anglies atsisakymas yra lengvesnis, jeigu yra tai pakeičiama gamtinėmis dujomis. Tai e, tas klausimas, kad negalima panaudoti e, teisingos pertvarkos fondo lėšų tam finansuoti, na, galima pasakyti, kad yra juk ir kitų struktūrinių fondų, kurių, kurios galima panaudoti, sakykime, kad ir e, centrinio šildymo sistemų renovacijai. Ir Centrinis bankas yra prieėmęs tam tikrų sprendimų ir yra padarytos tam tikros išimtis centrinio šildymo sistemų renovacijai. Tai, tai, tai kalbant apie dujų projektų finansavimą ar dujų panaudojimą pereinamojų laikotarpių, mm, Žinote, ketvirtas PCI sąrašas buvo pasiūlytas ankstesnės komisijos norint pasiekti iki 50 metų nulinių CO2 išlaikų, aišku, kad teks užtikrinti dekarbonizavimą. Dekarbonizuotos dujos turi potencialą, gali prisidėti prie dujų sektoriaus dekarbonizavimo ir prie pramonės bei sunkiasvorio transporto dekarbonizavimo, kur yra sunkiau įdėkti elektrofikavimą. Mes galėtumėm pasinaudoti uh, suskystintų gamtinių dujų potencialų. Mes jau turėjome galimybę pradėti diskusijas dėl penktojo PCI sąrašo. Aš galiu pakartoti tai, ką jums pažadėjau gruodį. Uh, kad esu labai dėkinga už parlamento įdėlį ir esu pasirengusi toliau aktyviai dalyvauti politinėme dialoge, prisidėti prie šio proceso pagrindinių elementų, apibrėžiant, kokie projektai turėtų būti patsai sąraše, įvertinant kiekvieno regiono infrastruktūros poreikius bei kiekvieno projekto, kuris kandidatuoja šį sąrašą, patekti situaciją. Ir aišku, mes turime E, galvoti apie reglamentą, darbas su penktojo sąrašo jau prasidėjo, tai reikėtų galvoti apie likusių e, dujų projektų, kurie norėtų tapti sąraš, patekti į sąrašą, e, turėtų būti įvertinimas padarytas atitinkamai. Mes mes integruosim visiškai reglamento reikalavimus penkto sąrašo rengime Dabar dėl energetinio skurdo. Skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga būsto situacija ir iš ties ieškant tinkamų gyvendinamų sprendimų nuomojamoms patalo, patalpoms, nuomojamam būstui reikia įvertinti kiekvienos valstybės narės situaciją, kadangi kiekviena valstybė narė turi savo teisinę bazę, bet mes galime padėti, aišku, bendryjoms, pavyzdžiui, kad ir pasitelkiant gerosios praktikos mainus. Galiu paminėti, kas jau yra paskelbta kas galėtų būti mums naudinga būstos ir tie, kadangi 40 procentų energijos suvartojama būtent mm, patalpų šildymui ir aušinimui, e, tai e, tinkamas dėmesys šiam sektoriu yra išties labai svarbus dėl dviejų aspektų. Visų pirma, e, galime kalbėti apie papildomą finansavimą nes kol kas nepakanka prieinamo finansavimo ir pakankamų paskolų. Tai reikia, žinoma, palaipsniui stengtis įveikti dar esamas kliūtis pastatų renovacijai. Mes pasistengsime įtraukti tiek būsto, tiek statybos atstovus ir vietos valdžios atstovus, kad būtų galima užtikrinti daug didesnius renovacijos tempus ir apriektis. Ir reikia mm, turėti omenyje, kad čia sukūriama pridėtinė vertė, ypač kai na, kalba apie tokių pastatų renovavimą kaip a, mokyklos ar ligoninės, nes sutaupius per energijos vartojimo efektyvumą šiuose srityse pasiekiamas didžiulis rezultatas tiek visuomenės sveikatai, bet taip pat ir bendrai būsto sektoriui daroma teigiamas, daromas teigiamas poveikis ir galima keistis gerąją praktiką. Pavyzdžiui, rytų Europoje E, sakykime, apie 80 metų pastatai, kurie buvo renovuoti, suvartoja gerokai mažiau energijos ir tai akivaizdžiai matosi po to ir šildymo sąskaitose. About, uh, Toliau kalbant apie teisingą pertvarką kad tai nėra kažkokia burtų lasdelė, kuri išspręs visas mūsų problemas. E, taip, taip nėra, bet tai yra papildoma pagalba regionams, kurie, kurių išeities taškas yra sudėtingesnis nei tų regionų, kurie nėra priklausomi nuo iškastinio kūro taip smarkiai. Mm. Seniau kiekviena esminė transformacija reikšdavo, kad kažkokie regionai paliekami uh, E, nuo šaly atsilieka nuo kitų, o šiuo atveju mes galime pasiekti ir mūsų plačių žmonių tikslų, bet ir užtikrinti, kad tie regionai nebūtų, e, neatsiliktų, kad, kad jiems būtų suteikta pagalba ieškant sprendimų ir nacionaliniai regioniai valdžiai būtų suteikiama pagalba, kad būtų galima finansuoti tam tikras priemonės tokiu būdu išvengiant, pavyzdžiui, darbo vietų praradimų tose regionuose. Mes žinome, kad žalioji energetika sukuria darbo vietas, tačiau dažnai dėja tos darbo vietos būna kitose geografinėse teritorijose nei ankstesnės. O Teisingos pertvarkos fondas gali padėti perkvalifikuoti darbuotojus, perkelti juos į kitą tas ūkio šakas, kur, e, kurios yra mažiau taršios, e, kad visa gamyba neišsikeltų kitur, kad e, būtų galima iš tikrųjų pasinaudoti tuo, kad atsilaisvins darbo jėga artimiausių metų. Ir mm, aišku, kol kas čia yra tik tai pradžia, tie artimiausi septyni metai. Mūsų tikslas yra 2050 metai, kol kas gal tai atrodo uh, E, tolima ateitis. Bet e, aišku, kad reikia daug mokslo tyrimų, inovacijų, reikia svarstyti visas įmanomas priemonės ir technologinius sprendimus, kuriuos mes galėtumėm įdėkti. Dabar sugrįžtant prie mūsų plačių užmojų tikslų, aš noriu pakartoti visą tai, ką darome čia ES kartu su nacionaliniais parlamentais, nacionalinėmis vyriausybėmis yra labai svarbu mes rodome pavyzdį tokiu būdu, būdami lyderiais ir aišku, turime panašiai mąstančių partnerių ir pasaulyje. Ir todėl energetikos klausimų dialogas yra labai svarbus su partneriais. Mes planuojame surenkti dialogą energetikos klausimais dar šiais metais su JAV, Japonija, Kinija. Taip pat su Afrikos sąjunga vyks kolegialus susitikimas. Jūs taip pat eiravotės, ką darysime dėl Balkanų valstybių. Tai irgi labai svarbu nepamiršti mūsų artimiausių kaimynių, kad jų pramonė taip pat būtų dekarbonizuojama. Ir tuo požiūriu dabar pirmininkaujanti Kroatija e, tarp savo prioritetų yra įtraukusi ir salų iniciatyvą, ir Balkanų iniciatyvą. Tad mes e, glaudžiai bendradarbiausime su pirmininkaujančia valstybė. Mes stengsime surasti kiek įmanoma daugiau panašiai mąstančių partnerių. Ačiū už Jūsų dėmesį, o dabar lauksiu ir kito susitikimo, ar kitų susitikimų su Jumis dvišalių pagrindų, ar čia komitete. Ačiū. Thank you, thank you very much, Commissioner, indeed. Thank you for uh, your... Dėkoju, dėkoju komisijos nariai už pranešimą, už atsakymus. E, glaudžiai bendradarbiausime su jumis ir dvišalių pagrindų, ir įvairiuose regioniuose. Ir žinoma, kviesimės jūs į komitetą, nes mūsų laukia daug bendro darbo. Kolegos, po trijų minučių pradėsime klausimus apie e, programą Horizontas. Tie, kas e, ketina dalyvauti. Tų, kas ketina dalyvauti, prašau šiek tiek kantrybės, o visų kitų prašau tyliai išeiti iš salės. Ačiū Jums už dalyvavimą. Dear colleagues, uh, if you are ready, I would propose to start because uh, we have. Uh, Kolegos, jeigu esate pasirengę, galime pradėti. Mūsų laukia įdomus pranešimai ir esu tikras, kad išgirsime daug e, pasisakymų. Ši tema mums ir visai Europai yra labai svarbi. norėčiau dabar pasisveikinti su mūsų pranešėjais. E, jų yra šeši. Įtrio komiteto vardu noriu su jumis pasisveikinti. Taip pat noriu pasisveikinti ir su auditorija ir padėkoti kolegoms iš įtrio komiteto už tai, kad jie dalyvauja posėdėje. Tęsėme šios dienos posėdį. E, dabar vyks viešieji klausimai apie Horizontas Horizon Europe programą, misijas ir partnerystės. Ir mes apie tai kalbame, ruoždamėsi įgyvendinti pirmąjį, kitą mm, ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos e, strateginį mm, planą. Jūs žinote, kad e, Europos parlamentas turi mm, tvirtą ir ambicingą poziciją dėl Horizon Europe Mm, turint galvoje, kokį vaidmenį atlieka moksliniai tyrimai ir inovacijos, siekiant pereiti prie skaitmeninės ir tvarios ateities, mes dar kartą kartojame e, savo prašymą, kad reikia skirti 120 milijardų eurų šiai svarbiai programai, kad reikia 28 procentai didesnio finansavimo, negu siūlo komisija. Mums reikia pakankamo biudžeto, mūsų oficialus pasiūlymas yra 120 milijardų eurų. Tai yra beveik 28 procentais daugiau negu pradinis komisijos pasiūlymas. Be to, įtre komitetas e, nuolat keičiasi nuomonėmis e, apie gairias ir veiksmus, kurių reikia norint įgyvendinti pirmąjį strateginį planą. Mes mus ypač domina misijos ir partnerystės ir žinome, kad šių metų pirmieji keli mėnesiai bus labai svarbus. Misijos bus naujas Horizon Europe programos bruožas. Anksčiau, ankstesnėse e, bendrosiuose programuose to nebuvo. Mm, programa Mes diskutavome dėl įvairių teisės aktų, juos tvirtinome, vyko daug diskusijų ir Dabar mums labai bus įdomu pamatyti, kaip viskas bus įgyvendinama. Turime didelių lūkesčių, programos apriektis yra labai plati. Todėl mums e, bus labai įdomu paklausyti, kaip dvi iš penkių misijų, ypač misija skirta kovai su viešiu ir taip pat e, misija skirta klimato požiūrių neutraliems ir išmaniems miestams e, bus įgyvendinamos Ir partnerystės yra priemonės, kurios buvo pradėtos įgyvendinti pagal septintąją bendrąją programą. Tos partnerystės įvairios, jų yra daug. Iki šiol turime 44 partnerystės. Jos bus gyvendamos kitaip pagal Horizon Europe. Šiem klausimam yra skirtos dvi valandos. Kiekvienas kalb... pranešėjas galės kalbėti 7-8 minutės, o po to galės pasisakyti komiteto nariai. Visų pirma, pasisakys už Horizon Europe atsakingi asmenys, o mm, po to e, pirmenybę teiksime šešėliniams pranešėjams. Bet prašau labai atidžiai stebėti laiką, nes aš noriu suteikti žodį kaip galima didesniam skaičiui dalyvių. Ir po kiekvienos iš dviejų klausimų dalių suteiksime galimybę pranešėjams um, atsakyti į klausimus. Jiems bus skirta po penkias minutės. Mm, dabar e, pradedame pirmąjį pasisakymų raundą. E, pranešėjai kalbės apie misijas. Po to išklausysime pasisakymų ir klausimų, kurios pateiks komiteto nariai, vyks pasikeitimas nuomonėmis, o vėliau bus antra dalis, kurioje pasisakys keturi pranešėjai Bus dar vienas e, narių pasisakymų raundas. Taigi pirmiausia misijos. Pirmoji pranešėja bus profesorė Kristin Šomjen. Ji yra e, vėžio misijos valdybos vicepirmininkė, ji yra lastelių biologijos ir hematologijos profesorė iš Paryžiaus. Ji yra atsakinga už mis, vėžio misiją. Ir aš pats e, nestingai kovojau, remdamas šią misiją. Prie to prisidėjo ir daugelis kitų kolegų iš ITRE komiteto. Labai džiaugiamės, kad šiandien jūs pristatysite šios misijos darbą ir dabar iš karto suteikiu jums žodį. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, e, matau, kad mikrofonas yra jungtas, bet truputį nusuktas į šoną. Taigi, pirmiausia, noriu pasinaudoti progą ir misijos valdybos, misijos vėžys valdybos uh, E, narių vardu ir pirmininko vardu noriu padėkoti e, Jums už galimybę pasidalinti informaciją apie mūsų atliekamą darbą. Taip pat e, pabaigoje pakalbėsiu apie iššūkius ir mūsų būsimus poreikius. Kodėl buvo pasirinkta vėžio tema? Na, skaičiai kalba patys už save. Aš jums jau rodau dviejų tipų skaičius. Na, naujai diagnozuojamų vėžio atvejų iki 2035 metų Europoje padaugės maždaug 20 procentų ir 30 metais vėžys bus pagrindinė mirčių priežastis. Kad pakeistume šios skaičius, mums reikia naujo požiūrio, naujos dimensijos ir esame labai dėkingi Horizon Europe programai, už tai, kad į ją buvo įtraukta ši nauja dimensija, kad buvo sukurta misija viežys ir kad yra numatomas ES kovos su viežiu planas. Ir bus įgyvendinamos dvi viena kitą papildančios priemonės ir mes labai tikimės, kad mums pavyks saveiką, nu, nu, užtikrinti sąveiką su Horizon Europe darbo programa. Taigi, misijos. Viena misija yra skirta vėžiui, visos misijos bus įgyvendinamos pasitelkiant panašius procesus. E, vėžio misijos valdyboje dirba 15 ekspertų, turime pirmininką Waltą Richardį, aš esu vicepirmininkė ir taip pat turime 15 narių, kurie turi labai įvairios patirties, tai yra ir gydytojai, ir mokslininkai, biologai, uh, E, taip pat e, pramonės inovacijų atstovai, hematologijos specialistai, vėžio specialistai ir tarptautinių agentūrų atstovai. Kaip ir visos misijos, mes turime ir asamblėją. Asamblėjoje yra 26 e, nariai, jie turi įvairios patirties ir E, yra iš įvairių šalių. Ir asamblėjos pirmininkas taip pat yra ir misijos valdybos pirmininkas. Asamblėjoje yra išklausomos nuomonės, papildomos idėjos, dalinimas žiniomis ir taip pat asamblėja padeda valdybos nariams užtikrinti suinteresuotųjų asmenų, subjektų, partnerių, piliečių įsitraukimą mm, šiek tiek daugiau norėčiau papasakoti apie mūsų darbo metodus ir iššūkius. Mūsų darbą kaip tik nulėmė e, priežastys, dėl kurių buvo sukurta ši misija ir mm, jos tikslai. Taigi norėčiau dar kartą priminti, kodėl sukurtos yra misijos. Jomis yra norima nustatyti Europos, e, suteikti Europos moksliniams tyrimams ir inovacijoms krypti E, siekiant įveikti visuomenės aktualiausius iššūkius ir pasiekti konkrečių rezultatų. Mes norime labiau įtraukti piliečius ir suinteresuotusius asmenys, tačiau mes norime ir politinių veiksmų, kad kiekvien, kiekvienam žmogui Europoje būtų užtikrinta prieiga prie geriausių Europos inovacijų, mokslinių tyrimų, išteklių ir e, žinių bei priežiūros vėžio atveju misija nustato konkrečius tikslus ir konkrečius rodiklius, kuriuos reikia gyvendyti per konkretų laiką. Šis pirmas sakinys yra labai svarbus mums. Tokios metodikos reikia, kad e, mes užtikrintume maksimalų investicijų poveikį, kovodami su bendrais e, iššūkiais, taip pat e, taip padeda piliečiams lengviau suprasti investicijas ir pasiekti apčiopiamų rezultatų. Mes jau dirbame jau penkis mėnesius ir jau sutarėme, kad mūsų pagrindinis tikslas bus gelbėti gyvybės ir taip pat turime siekti, kad vėžių sergančių žmonių gyvenimo kokybė būtų kaip galima geresnė. Ir mes turėsime imtis veiksmų keturiose srityse. Reikės didinti žinias, užsimti prevenciją, optimizuoti gydimą ir siekti geresnės gyvenimo kokybės. Ir aš kiek suprantu, įtrė komiteto narius labiausiai domina inovacijos ir moksliniai tyrimai. Mm, ir e, iš tikrųjų visą tai padeda ir užtikrinti geresnę prevenciją, pasirinkti optimalų gydimą ir gerinti gyvenimo kokybę. Mes taip pat e, numatėme ir tam tikrus horizontalius veiksmus. Ir e, jie skirti įvairioms rytims. Žinoma, mes turime galvoti apie savo besikeičiančią ekosistemą, turime pasinaudoti e, skaitmeninę pertvarką, dalyjimusi duomenimis, turime užtikrinti vienodą prieigą prie gydimo, prie patikrų, taip pat turime užtikrinti vienodą prieigą prie mokslinių tyrimų. Be to, mums reikia ir labai aktyvios darbo jėgos. E, Labai svarbu vaidmenį atlieka inovacijos ir, žinoma, iššūkiai yra tokie dideli, kad mums prireiks tarptautinio bendradarbiavimo. Savo pranešimą baigsiu dviem skaidrėmis, kuriuose numatytas mūsų darbų grafikas. Taigi mes, pirmas etapas buvo 19 metų rugsėjais, šių metų sausis, mes jau baigėme idėjų generavimo etapą ir parengėme iššūkių ir veiksmų e, E, sąrašo projektą, kuris bus aptartas su interesuotais asmenimis. Tie veiksmai bus aptarti asamblėjoje, kuri prasidės šios savaitės pabaigoje. Ir taip pat esame darbą ir vasarį. Mes taip pat pradedame sustikimus su komisijos nariais Gabriel ir Akidės. E, tie sustikimai labai naudingi, svarbus ir mes ir toliau sustikinėsime su komisarais. Taip pat du kartus buvome susitikę su valstybėmis narėmis, e, susitikome vėžio pogrupyje ir dabar toliau bendrausime su visai, visomis kitomis institucijomis, kurios yra labai svarbios. Ir e, mūsų parinkti veiksmai dar nėra galutiniai, e, dėl galutinių veiksmų susitikti aptarsime, kai pasikalbėsime su visais, su svarbiausiais partneriais. Ir žinoma, mes esame suinteresuoti dirbti su jumis. Taip pat, na, norime dirbti su visais parlamento nariais ir su komitetu, kuris yra pasirengęs dirbti vėžio klausimu. Labai svarbus yra ir partnerių ir piliečių įsitraukimas. Mes norime tam skirti pakankamai laiko, iki tol, kol parengsime galutinį dokumentą balandžio mėnesį. Mes darbą pradėjome Briuselėje, e, numatome asamblėją e, Briuselėje, taip pat partnerių susitikimą kovo mėnesį ir taip pat esame pasirengę vykti į atskiras valstybės narės, jeigu valstybės narės nori skirti e, prioritetą kovai su vėžiu. Mes nusprendėme, kad kiekvienas valdybos narys bus ambasadorius, e, dirbsiantis su viena ar dviem šalimis. Ir paskutinė skaidrė - iššūkiai ir įsipareigojimai. Turime ekspertų ir misijos valdyboje, ir asamblėjoje šie žmonės siekia sprendimų, kaip reikėtų kovoti su vėžiu. Ir tikimės, kad po kelių mėnesių apsispręsime dėl veiksmų, kurie tikrai daug ką pa pakeis. Žinoma, mokslinių tyrimų pritaikymas užtrunka dešimt ir daugiau metų. Ir kaip e, sakėte, pirmininkė, pagrindiniai iššūkiai yra štai kokie. Na, ES ir valstybės narės jau daug ką nuveikė, siekdamos kovoti su, su vėžiu. Dabar mūsų nuomonė. E, siekiant tolesnių pokyčių reikalingas E, įsipareigojimas, kad mūsų veiksmai tikrai būtų įgyvendinti. Ačiū. And, uh, uh sure that, uh... Labai ačiū profesorė Šomien, ačiū už pasisakymą, tikrai bus daug klausimų uh, jums. Na ir dabar antras pasisakymas e, kitos misijos srities atstovas klimato požiūrių neutralūs ir pažangus miestai. Tai ši misija irgi labai glaudžiai susijusi su Europos žaliuoju kursu. Ponas Emanuel Forest. Irgi 7-8 minutės daugiausia. Ačiū ponė pirmininkė, e, gerbėmėjai Europos parlamento nariai. Man labai malonu ir gera proga e, pakalbėti apie misijos darbus. Kai misija buvo, e, pradėjo darbą rugsėjo mėnesį, tai buvo pasakyta, kad e, neužtenka vien tik tai mokslinių tyrimų, bet reikia konkrečių rezultatų piliečiams. Ir todėl mes e, atsižvelgiam į tai ir e, Mes savo misiją įvardinjom kaip e, e, sieki pasiekti klimato požiūrių neutralių, šimtų procentų neutralių ir pažangių miestų iki 2030 metų. Ir apie tą pristatėm e, ambiciją gruodžio mėnesį. Ir iš tikrųjų mūsų tos misijos pavadinimas jau atspindi žaliojo kurso pačią idėją nes norėdami pasiekti tikslų mes turėtume e, vėlgi siekti klimato požiūrių neutralių miestų. Tad e, mes rengiam savotišką priemonių rinkinį Europos piliečiams tam, kad būtų galima pasiekti klimato e, neutralumo, atsižvelgiant į vietos sąlygas. Na ir dabar patikslinsiu, kas yra miestai. Miestai tai ne vien miestai, tai gali būti tam tikrų specialių interesų zona, kaip oro uostai, universitetas ar verslo e, įmonių santalka, ligoninė e, ar apskritai miestas tai yra gali būti tam tikra vietovė, e, kurioje yra ten įmonių, kuriuose atliekami eksperimentai ir panašiai komisijai mes pasiūlėm mm, savotišką susitarimą, kontraktą, klimato požiūrių neutralių miestų susitarimą, e, įtraukiant e, atitik, konkrečius miestus, e, suinteresuotas šalis ir komisiją, tam, kad būtų galima nustatyti dabartinių šios ryties teisės aktų įgyvendinimo trūkumus, numatant geresnį finansinių išteklių, kitų išteklių valdymą. Na ir tas kontraktas tai savotiškas ketinimų protokolas tarp miestų, komisijos e, ir visų suinteresuotų šalių. Ir po to bus e, sudarinėjami to, to kontrakto įgyvendinimo e, susitarimai dar svarbus dalykas, kam ta misija skirta. Kaip jau sakiau, mūsų misijos pavadinimas klimato požiūrių neutralūs ir pažangus miestai piliečiams. Ir šiuo atveju piliečių veiksmai įtrauk, įsitraukimas yra labai svarbus dalykas. Mūsų piliečiai ne vien tik tai rinkėjai, balsuotojai, bet ir veikėjai, tai ir vartotojai, gamintojai, e, jie kartu inici, iniciatyvų kūrėjai. Mūsų svajonė, tai ir čia cituoju, kad e, kiekvienas pilietis gali pasakyti, kad klimatas mažas mano e, kvartale, bet jeigu po tūkstančio metų žmonės ir toliau laimingai gyvens, tai ir aš būsiu prie to prisidėjęs. Čia iš e, Antono Čekovo dėdės Vanius piesės e, ištrauka. Piesė pasirodė prieš 120 metų. Toliau, kokiom finansavimo ir techniniam priemonėm mes e, siekiam to misiją įgyvendinti. Finansinės priemonės labai svarbios, jau pirmininkė paminėjo, biudžetą tam skirtą. Tad e, dalis lėšų ateis iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos biudžeto kartu prie projektų įgyvendinimo turės prisidėti ir patys miestai, kad būtų galima pasiekti klimato požiūrių neutralių miestų iki 2030 metų. Tad mes pasitelksim visas finansinės turimas priemonės, investicijų fondus, kartu teisingos pertvarkos fondą, kuris jau buvo paminėtas ne kartą Labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp rytų, vakarų ir dėkti bandomosius projektus įvairiose Europos vietose. Kitas mechanizmas tai žalesis klimato bankas. Tai gera žinia. E, mes dabar ruošiam ataskaitą. Kartu e, reikia pasiremti ir turimom žiniom. Ir čia nemažai nuveikia Europos sąjungą e, šitoj srity e, tokius projektus, tokius užmojus kaip energijos e, požiūrių neutralūs pastatai ir panašiai. Ir čia reikėtų paminėti inovacijų bendruomenės, įvairias, įvairias kitas bendruomonės. Tad mes turim iš tikrųjų pasiremti visų tuo, uh, kad e, mūsų ta misija primtų visus miestus ir kad dalyvautų įvairios, e, e, įvairios partnerystės. Kartu svarbios partnerystės ir, ir kitos, kaip kūro elementų vandenilio partnerystė, švaraus dangaus partnerystė ir panašiai. Vis labai svarbu e, kartu, kad tuose procesuose dalyvautų mažos vidutinės įmonės, e, kiti suinteresuoti veikėjai. Tolimesni žingsniai. Mes ir toliau dirbsim su komisijos kolegomis. Vasarį susitiksim su valstybių narių ekspertais e, asamblėjoje. Ir aš siūlau sukurti pogrupių, e, tikslinių pogrupių, kurie toliau e, dirbs e, atskirais tos gana naujos savokos elementais, kurim turim parengti reikalavimų kriterijų tam, kad tikrai pasiektume šimtų klimato požiūrių neutralių miestų skaičių ir mes tarėmės su kitų misijų valdybomis, derinam veiksmus. Ir taip mes irgi galim prisidėti prie kovos su vėžiu be visą kitą. Tikrai bus malonu dirbti su vėžiui skirtos misijos kolegomis. Be to, savo misiją mes galim skleisti ir tarptautiniu lygiu, nes kalbėdami apie 2050 metų laiko horizontą, tai taip, mūsų misija tikrai yra labai svarbi šiame kontekste. Na ir dabar mes parengėm e, rezoliucijos, tai yra, yra parengtas rezoliucijos projektas, kuriame yra nemažai skaičių, bet uh, labai dabar malonu bus atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pasisakymą, o dabar išklausysim e, komiteto narių. Pirmiausia, žodį suteiksiu e, pranešėjams, o po to e, šešėliniams pranešėjams. Ponas Nika, mūsų pranešėjas reglamentavimo klausimais. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, labai ačiū poniai Šomienį ir ponui Forė už pasisakymus. Noriu viešai padėkoti už pažangą, kuri pasiekta bendra, bendra komisijos ir parlamento bendradarbiavimo dėka. Ačiū prelegentams, kad e, parodėt tikrai, kaip būtų galima geriau bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų. Mes visi pageidaujam, kad e, toji pamatinė e, mokslinio tyrimų ir inovacijų programa pasiteisintų. Ir šiuo atveju misijos labai svarbios įgyvendinant šią programą misijos ir partnerystės. Misijos, e, jų tiesiog pavadinimai prisideda prie e, pasaulinių e, iššūkių įvardymo. Ir mes, būdami pranešėjai, norėtume paklausti, kaip atrenkamos temos, kaip mes turėtume, kaip mes galim patik, patikinti, kad tos misijos turės aiškius tikslus, jų įgyvendinimo e, laikotarpius, kad bus skirtas konkretus biudžetas ir turiu galvoje misijų ar tam tikrų projektų e, klasterius ir, sakykime, sveikatai skirtų e, iniciatyvų tas klasteris. Uh, ko, kokiu būdu tai bus įgyvendinama. Ir kartu, kaip užtikrinti misijoms tinkamas biudžeto lėšas, nors čia buvo minima 120 milijardų eurų suma, bet paprastai patirtis rodo, kad biudžeto lėšų trūksta. Tad ES mokslinių tyrimų ir inovacijų pamatinė programa turi prisidėti prie dekabar pramonės dekarbonizacijos e, tikslų. Ir noriu išgirsti, e, tai yra koks misijų tiesiog poveikis e, būtent programos įgyvendinimui. Uh, Ačiū, panas Nika, iš tikrųjų daug klausimų, bet man atrodo, kai kurie iš jų gal yra komisijai labiau skirtini, nežinau, gal ne, ne visas detalės turime, bet aišku, gal gerai būtų pasiaiškinti plačiau. Dabar Kristian Eiler, kuris yra EPP koordinatorius, bet taip pat ir atsakingas už konkrečios programos pranešimą. Ačiū. Noriu visų pirma pareikšti, kad uh, Neturime sutarimo su taryba dėl strateginės programos ir dėl biudžeto kol kas, tai manau, tą reikia suprasti. Parlamento iniciatyva buvo, pavyzdžiui, ypač dėl um, vėžio. Pirminė parlamento mintis buvo, kad e, iš tikrųjų vėžį, su vėžiu dirbtumėm lygiai rečiai kaip su uh, retomis lygomis, nes yra tikrai kažkiek iš šono nustumtas tas klausimas, o nu, skaičiai yra tikrai dramatiški ir galbūt 10 procentų iš antro ramščio būtų gal tokie skaičiai, kad reiškia, kad visoms misijoms būtų 700 maždaug milijonų kasmet. Galbūt čia mano vokiška prigimtis, bet koks būtų proporcingumas planuojamas tarp misijų, koks numatomas finansavimas, turint omenyje, kad finansavimas misijoms yra pakankamai nedidelis. Horizont 2020 mes jau apie milijardą eurų mm, panaudojame sveikatos kontekste vėžio klausimams, taigi kaip čia tas proporcingumas būtų sprendžiamas dėl tos misijos ir pakankamai nedidelio biudžeto. Taip pat ir, ir turint omenyje kitus programos dalis, kur jau yra lėšų skirta vėžiui. Mm, toliau kiti mano klausimai. Jūs sakėte, viskas čia nauja, bet ne viskas yra nauja. Turėjome 4 milijardų eurų programą išmaniems miestams. Ir didžiąją dalį biudžeto mes skiriame išmaniųjų e, miestų e, veiklai skirtais du mažnymui. Čia buvo iš įvairių šaltinių finansavimas. Iš tikrųjų, kai iš antro ramščio matau, kad skaičiai gali keistis, bet tai neramina. Ir kalbant apie tas teisingos pertvarkos fondą, mes šitą mantrą vis kartuojame, kad nu, bet mes norime viską finansuoti taip išeina iš to. Ir buvo pasiūlymų dėl struktūrinių fondų, bet po to taryba atmetė ir regionų komiteto kolegos. Ir Iš tikrųjų, čia um, fondas turėtų būti perinama laikotarpio neišmaniųjų miestų fondus. Tai iš tikrųjų kiekvieną kartą, kalbant apie išteklius, reikia panaudoti turimus išteklius, bet jų nepridauginsi. Kiek... Tai kiek įmanomas tas finansavimas, kiek tas bedarbiavimų paremtas finansavimas yra įmanomas ir koks būtų dabar santykis tarp to, ką dabar darysime ir tų lėšų, uh, kurios jau buvo skirtas vėžio programoms praeitie. Lygiai taip pat ir dėl išmaniųjų toks pat klausimas. Buvo 4 milijardų biudžetas skirtas praeitoje kadencijoje ir, ir tai taigi jau buvo tos veiklos. Tai čia klausimas būtų dėl metodikos, dėl sisteminio požiūrio, nes kitaip mus tikrai labai neramina ta situacija, nes formuluojam uh, užmojus, bet neaišku, kaip su finansavimu. Va. Ačiū ponai Eleriui, dabar ponė labai jo varenių frakcijos vardu, kuri taip pat yra ir e, šešėlinė pranešė. Ačiū. Mm, džiugu, kad mm, tikrai laiku surinkti šie klausimai ir koordinatoriai, šešėliniai pranešėjai, pranešėjai jau kalbėjo tais klausimais, tai aš papildysiu tai, ką sakė du pranešėjai. Mane neramina misijų ateitis, sėkmė. Čia gal reikėtų apie konkrečius pavyzdžius, patirtį, tai, tai leistų mums uh, galvoti apie sėk, sėkmę ateityje. Kartais ne, tikrai uh, buvo kalbama, kad nepasiekta sėkmės, bet visgi nauda piliečiams yra didžiulė ir ta nauda išsiplečia, nuvilnyja per kitus sektorius. Aišku, piliečiai nežino visos tos naudos, bet, bet ji yra ir norėčiau akcentuoti horizonto misijų uh, būtent tą aspektą, kad reikia sėkmę mm, viešinti piliečius, įtraukti komunikavimo dalis turi labai išplėtota. Uh, Visi kanalai turi būti panaudoti, kad pasiektumėm piliečius, kad žmonės jaustųsi entuziastingai, galėtų pasitikėti procesu ir matytų, kad mokslo tyrimai, inovacijos duoda realios naudos jų kasdieniam gyvenimui, kad, kad ES duoda naudos jų kasdieniame gyvenime. Tai kaip mes galėtumėm uh, realiai pasiekti to, kad žmonėms būtų žinoma apie šių misijų sėkmę. Konkrečiai, ką būtų galima padaryti, man atrodo, ateityje reikėtų tą garantuoti. Ačiū poniai Labajovai. Žaliųjų vardu. Pane Džina Dauding, šešėlinė pranešėja. Ačiū, ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą susitikote su mumis, mes labai vertiname galimybę pasikeisti nuomonėmis ir gauti atsakymus į mums rūpimus klausimus. Aišku, misijos ir partnerystės e, čia yra svarbu ne vien tik tai mm, pasaulinių e, iššūkių sprendimas, bet ir tai, kad yra milijoną mokesčių mokėtojų skiriama, taigi turi būti užtikrintas skaidrumas. Mano klausimas būtų visų pirma, panai Forest, dėl išpanių miestų, e, kurių poveikis klimatui neutralus. Urbanizacija artimiausiais dešimtmečiais e, auks ir todėl labai svarbu akcentuoti e, šią programą išmanus miestai e, neutralus klimato atžvilgių. Tai, tai reiškia, kad reikėtų mažiau teršiančių automobilių, kas lemtų geresnę e, aplinką miestuose. Aš noriu paklausti, kaip projektai pagal šią misijos rytį realiai užpildytų spragas mūsų turimose žiniuose, sakykime, kaip spręsti urbanistinių vietų mūsų problemas ir kaip konkretus projektai prisidės prie emisijų mažinimo, kaip mes pamatuosime tų projektų poveikį, kaip jūs tai užtikrinsite, kokias priemonės jūs pritaikysite, kad iš sukaupta patirtis būtų po to panaudota ir išplėsta visoje ES, skatinant mažai CO2 išlaką kūrenčius sprendimų dėgymą pratesint kolegų pasisakymus, ką jūs padarysite, ketinate padaryti, kad būtų tiesioginis ryšys su piliečiais. Uh, ir atitinkamomis atstovų grupėmis parenkant projektus atitinkamose misijose. Pavyzdžiui, galvočiau apie žmonės, kurių judumo galimybės yra ribotos. Ir galiausiai, ponė Komien, klausimas dėl vėžio misijos. Kaip užtikrinsite, kad projektai tikrai suteltų dėmesį į tai, kas rūpi visiems, kova su vėžiu, kaip bus galima uh, atspindėti įvairias, įvairius prioritetus paskirstant išteklius, kad um, būtų strategiškai tinkamai viskas padaryta. Analizė iš uh, ID frakcijų. La Commissione europea ha proposto di allocare. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Komisija siūlo 100 milijardų eurų investuoti į Horizon Europe e, programą. Taryba turbūt tą sumą sumažins, mm, o dėrybos dėl šios sumos vyks, e, vykstant dėryboms dėl daugiametės finansinės programos. Taigi ne visos misijos numatytos strateginėme plane prasidės tuo pačiu metu. Ir tai, kad mes dabar turime vėžiui skirtų kaitos ir klimato neutralumui skirtos misijos atstovus, o ne kitų misijų atstovus, gali būti suprantama kaip e, tam tikra tendencija. Ar jūs tiesiog turėjote problemų su laiku? Reikia finansavimo, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai, tai galima pasakyti apie visą programą. Ir kai žiūrime į programos Horizon Europe tekstą, matome, kad valstybės narės turės pasiekti apčiopiamų rezultatų per nustatytą laiką. Tie rezultatai turi būti susiję su moksliniais tyrimais, technologijomis, tie rezultatai turi būti aktualūs ir turi būti aktualūs daugeliui piliečių. Komisija iš pradžių norėjo konkretesnių E, labiau tikslinių projektų, vėliau buvo nuspręsta jų apriepti išplėsti. Jeigu mes ir mes misijų valdybas e, steigiame, siekdami užtikrinti, kad e, tikslai būtų pasiekti. Bet man kyla klausimas, ar tos misijų valdybos bus tikrai nepriklausomos, ar jos atspindės komisijos norus, ar nebus tam tikrų politinių uh, susiskaidimų valdybose. Taip pat kaip jūs numatote dirbti su Europos parlamentu, nes Europos parlamentas kaip teisėkuros institucija turi būti tinkamai informuotas apie rezultatus. Taigi aš raginu Jūs laikytis visiško skaidrumo ir noriu paklausti, kokį vaidmenį parlamentas atvyks misijų valdybose. Mes kaip tai viena iš teisėkuros institucijų, turime, turime galimybę pasisakyti dėl lėšų. Dabar EKR šešėlinis pranešėjas ponas Tausanovski. Ačiū pirmininkė. Esu dėkingas už galimybę išklausyti paaiškinimo apie šias dvi sritis. Uh, kai kartu su kolegomis diskutavome apie visą teisėkuros paketą susijusiu su Horizon programa, nebuvo lengva, bet žinojame, kad bus daug finansinio spaudimo problemų. Kolegos jau tai minėjo. Manau, labai svarbu šios projektus susijęti su kitais jau gyvendinamais projektais, pavyzdžiui, išmanių miestų projektu. Norėčiau sužinoti, ar jūs tikitės ir kitokių, kitų finansuojamų projektų. Tikitės bendradarbiauti su kitais projektais, pavyzdžiui, Kopernikus ar Galilėjo. Jie gali būti labai naudingi ir jie yra jau sukaupę daug duomenų ir informacijos. Manau, kad šie projektai turi būti susijęti su išmaniųjų miestų projektu. Aš esu šiek tiek sunerimęs, kad mes rengiame izoliuotus projektus, kurie vienas kito nerems ir nebus tokios informacijos, kokios reikia. Pavyzdžiui, gali būti, kad koks nors miestas ras gerą sprendimą ir tiek. Na, aš manau, kad viską reikia įgyvendinti iš Europos tyrimų projekto perspektyvos. Labai džiaugiuosi, kad yra įtraukta vėžio tema tikrai norime prie to prisidėti. Sudėkingas už tai, mes apie tai daug kalbėjome. Tačiau nežinau, kaip bus su vaikų vėžiu, ar bus tam skiriama daugiau dėmesio. Čia taip pat yra labai svarbios ir finansinės sąsojos su kitais projektais. Jas turime vertinti labai atsargiai. Ačiū, o dabar penki kitų kolegų pasisakymai. Praš, ir siūlau kalbėti nedaugiau kaip po vieną minutę, kad mūsų abiem ekspertams liktų pen, po penkias minutės. Antra mūsų klausimų dalis bus dar sudėtingesnė, turiu galvoje laiką. Dabar ponia Karvalio. Aš atidėsiu savo klausimą ir klausiu apie partnerystės, nes negalėjau išklausyti šios dalies. Buvau sustikime. Dabar ponia Toja. Na, visų pirma, norėčiau para, paraginti jūs, kaip galima daugiau dirbti misijose, parlamentas jūs rems. Praeitįje dėl to, kad nevyko uh, valstybės narės nebendradarbiavo mokslinio tyrimų srityje, dėl to mūsų pastangos susilpnėjo. Aš manau, kad turi būti skatinamas bendradarbiavimas. Taip pat reikia lėšų, kad būtų įgyvendinti tikslai susijęti su konkrečia kiekybinė išraiška. Manau, kad klasteriai padidintų projektų europinę vertę. Aš visada pasisakau už koncentraciją. Aš manau, kad būtent susidariusi kritinė masė padės įgyvendinti tikslus. Ir dabar trumpas klausimas apie turinį. E, manau, kad vėžio, vėžio misijos kompetencijos rytyjais ir vaikų vėžys. Iš tikrųjų, vėžys yra dažniausia vaikų mirčių priežastis Europoje. Manau, kad tam klausimui reikia skirti didesnį prioritetą. Ačiū pirmininkė, turiu klausimą abiejų misijų atstovams ir poniai Šimien ir poniai, ponui Forest. Noriu paklausti apie piliečių įtraukimą. Kaip jūs įsivaizduojate piliečių vaidmenį savo konkrečioje misijoje? Nes bent jau man atrodo, kad mm, abiejų misijų atveju piliečių vaidmuo gali skirtis, ypač turint galvoje, kad skirtas biudžetas yra ribotas. E, kalbant apie mm, klimato neutralumą ir išmanius miestus, turbūt e, piliečių įsitraukimas bus didesnis, o vėžio misija yra labiau susijusi su moksliniais tyrimais. Taigi, ponios šiandien norėčiau paklausti, kaip ji numato, ar numato ji savo misijos sąsojas su garsiaja Obamos e, misija Cancer Moonshot, ar, numat, ar tai bus kažkokia tos kitos misijos tasa. Uh, Taip, ponia Kalbės Miūnos, e, aš irgi noriu paremti abi misijas, bet e, man atrodo, kad tos misijos turi būti konkretesnės. Na, ta išmanių mis, miestų misija lik ir bus susijusi su šimtu miestų, kurie prisidės, bet nelabai įsivaizduoju, kaip vyks vėžio misija ar bus skiriama dėmesio vaikų vėžiui, o gal jūs pasirinkote kitokią orientaciją. Mums, kaip teisėkuros institucijai ir šiam komitetui, labai būtų įdomu išgirsti apie tą horizontalų klausimą, tai yra skaitmeninė transformacija ir e, duomenis Ir dar klausimas apie misijas. Gal galėtumėte papasakoti apie atrankos procesus, kokius e, atrankos kriterijus jūs pasirinksite. Manau, kad jie labai lems atrankos procesą. Taip pat noriu paklausti, ar jūs neketinate keisti misijos orientacijos, pavyzdžiui, jeigu e, paaiškės, kad skirtingos savivaldybės turi skirtingų poreikių. Ačiū. Ir dabar ponė Solis Peres. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą ponui Forest. Mes šiuo metu galvojame apie Europos inovacijas Ir e, galima būtų šioje srityje įgyvendinti vadinamąją KIKS partnerystę. Tai taip pat yra partnerystė. Taigi, kalbant apie klimatą, kaip ta partnerystė galėtų prisidėti prie švarių miestų? Ar manote, kad e, tie dalykai papildo vienas kitą? Ir kadangi biudžetas labai ribotas, prireiks valstybių narių papildomo finansavimo. ES negali sauliaisti taikyti skirtingų priemonių, naudoti skirtingų priemonių panašiems projektams. Taigi čia yra labai svarbus bendradarbiavimas. Norėčiau daugiau išgirsti apie tą bendradarbiavimą. Ačiū, dabar suteiksiu žodį e, svečiams po keturias minutės. Pirmiausia, ponė Kristin Šemien. Ačiū. Ačiū už šią diskusiją. Kaip sakiau pradžioje, mums Kaip misijos valdybos nariams buvo labai įdomu išgirsti jūsų mintis. Pasistengsiu sugrupuoti savo atsakymus į tris kategorijas. Pirmiausia, mums svarbiausias dalykas yra piliečių įsitraukimas. Nors mes ir kalbame apie vėžį ir esame labai įpratę dirbti su pacientų asociacijomis, tėvų asociacijomis, kol kas mums nelabai pavyksta, nelabai žinome, kaip įtraukti piliečius. Ir priešingai nei sakė komiteto narys, kalbant apie vėžį, reikia įtraukti piliečius, mm, kad žmonės tikrai galėtų gauti naudos iš patikrų ir ankstyvos vėžio diagnostikos, tai turime dirbti su piliečiais ir dėl to mes manome, kad Galbūt kitos misijos labiau išmano, kaip dirbti su piliečiais, kaip juos įtraukti, bet mums darbas su piliečiais yra didelis prioritetas. Taip pat piliečiai nėra vien ES piliečiai. Mums labai svarbu žinoti, ko nori pilietis Estijoje, ko nori pilietis Prancūzijoje, ko nori pilietis Italijoje. Mes nekalbame apie piliečius apskritai. Norime žinoti, kokie yra piliečių poreikiai konkrečioje šalyje. Ir dėl to mums svarbu dirbti vietose ir išgirsti, kaip padėti vertina piliečiai kiekvienoje šalyje. Ir galbūt toje pačioje šalyje vieno regiono atstovas nori visai kitų dalykų nei kito regiono atstovas. Na, pateiksiu Prancūzijos pavyzdį, turbūt Nicoje gyvenantis žmonės turi visai kitokius prioritetus nei Prancūzijos centre gyvenantys žmonės, kurie labiau susiję su žemės ūkiu. Ir kaip jau sakiau, mūsų dokumento projektas nebus baigtas, kol nesusirinksime šios informacijos. Kitas dalykas, kai kas iš jūsų neišgirdote tų žodžių, kuriuos norėjote išgirsti. Mm, pavyzdžiui, kad mes orientuosimės į retas vėžio rūšis ar vaikų vėžį. Žinoma, šie klausimai yra mūsų diskusijų ir tikslų centre. Ir kai mes sakome, kad mums reikia papildomų žinių, tai žinoma, mes ir kalbame apie tokį vėžį ir apie tokį vėžį, dėl kurio gydime visiškai nebuvo pasistumėta pirmin pastaraisiais metais. Kalbant apie vaikų vėžį, mums reikia galvoti kitaip ir čia reikia kitokios informacijos. Toliau kalbant apie vaikų vėžį, vėlgi. E, na, e, reikia galvoti apie žmonių, kurių vaikai sirgo vėžių e, gyvenimo kokybę. Tie ar išgyvenusių vėžį vaikystėje e, žmonių gyvenimo kokybę. Reikia, kad tie vaikai, kurie išgyvenė, išgyveno vėžį, žinotų, kaip gyventi jau suaugusių gyvenimą, nebesirgdami. Ir dar atsakysiu į klausimą, kaip užmės palaikome ryšį ir kaip mes dirbame su, su Mėlynojo Kaspino programa. Na, iš tikrųjų turiu pasakyti, kad e, mes šioje misijoje numatysime visai kitokius veiksmus nei anksčiau. Veiksmus mes planuosime kartu su piliečiais, su vaikų ir tėvų asociacijomis ir e, E, stengsimės išsiaiškinti, kokie yra kiekvienos valstybės narės prioritetai. Ir aš labai tikiuosi ir esu nusteikusi optimistiškai, kad mes e, sugebėsime tinkamai gyvendinti tuos veiksmus ir piliečiai pamatys, ką galima nuveikti pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ačiū dabar, ponas Forest. Ačiū, ačiū parlamento nariams už klausimus. Tai buvo ne tie klausimai, kiek indėlis į mūsų tolesnį darbą. Pradėsiu nuo piliečių įtraukimo. E, Pone Dauding, Dauding paminėjo labai aišku pavyzdį, kad jeigu bus mažiau automobilių, bus mažiau transporto grūščių ir mažiau taršos. Mes kalbėjome apie tai, sakėme, kad transportas galėtų būti labai konkreti misijos tema, tačiau reikia vadovautis holistiniu požiūriu, nes transporto klausimo neišspręsime, nesukūrė kitokios urbanistinės aplinkos. Piliečių įsitraukimo pavyzdys. Nesiniai atliktas tyrimas parodė, kad jeigu mes norime sėkmingai naudotis automatizuotais elektriniais automobiliais, turime uždrausti naudotis individualiais automobiliais ir dešimt kartų padidinti viešojo transporto pajėgumus. Na ir cituodamas Čechovą, aš turėjau galvoje, kad kiekvienas pilietis turi prisidėti, kiekvienas pilietis turi norėti dalyvauti toje labai didelėje pertvarkoje ir čia reikia geresnės komunikacijos ir būtent ji ir bus pagrindinė mūsų darbo dalis. Pirmą pusmetį mes lankysimės miestuose, užmėgsime ryšius su piliečiais ir ieškosime naujų procesų galvosime, kaip užtikrinti modernę miestų plėtrą. Neapsiribosime architektais dirbančiais savo kabinetuose. Mes palaikysime nuolatinį dialogą su piliečiais. Sieksime, kad šis projektas būtų įtraukus. Antras aspektas, kuris buvo paminėtas, pavyzdžiui, KIKS projektai ir visa informacija ir informaciją. Didelis iššūkis mums yra susirinkti visą informaciją, pasižiūrėti, kas jau yra nuveikta, kas yra aktualu. Yra daugybė įdomių dalykų, pavyzdžiui, Lighthouse projektai. Ir tam tikri centrai. Ir taigi mes sieksime, kad šimtas miestų taptų klimato požiūrių neutralus iki 2030 metų. Dar norėčiau patikslinti, kad e, Horizon Europe e, programos finansavimas bus skiriamas mokslinių tyrimų ir inovacijų daliai. Bus siekiame kurti e, naujas technologijas. Bet e, šiaip, kalbant apie finansinius poreikius, e, E, kuriant klimato požiūrį neutralią Europą, tai manau, kad prireiks 6 tūkstančių milijardų eurų. Čia turiu galvoje ir pastatų atnaujinimą, ir transportą, ir panašiai. Ir žinoma, ne, nebus galima apsiriboti vien finansavimu Horizon Europe programai. Ir aš tikrai noriu, para... esu tikras, kad parlamentas sieks priimti gerus biudžeto e, sprendimus tiek 4 milijardai skiriami išmaniems miestams yra skiriami tik išmaniems miestams, bet mūsų projektas yra daug platesnis. E, mes kalbame apie viešųjų paslaugų skaitmeninimą, kad tai būtų naudinga piliečiams. Klimato požiūrių neutralus miestas reiškia, kad jis bus naudingas visiems ir piliečiams ir viešosioms institucijomis ir tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir dar dėl finansų užbaigsiu tokiu asmeninę pastabą. Iš tikrųjų, problema yra ne finansavimas, problema yra rasti gerų projektų. Kai projektas yra geras, tai sugebėsi rasti jam finansavimo. Tai nereiškia, kad e, nereikia ES institucijų, bet reikia taip pat pritraukti ir privatų finansavimą. Ir su jų, tikiuosi, kad su jūsų pagalba padė, sugebėsime įtikinti partnerius, kad mūsų projektai yra geri ir nusipelno finansavimo. Labai ačiū. Dabar po šių diskusijų pereisim prie diskusijų apie partnerystės. Turim e, dviejų bendrų e, įmonių ar projektų atstovus, toliau e, viešojo ir E, privačiojo sektoriaus ir viešojo ir viešojo sektorių, e, sektoriaus partnerysčių atstovus. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Akseliui Krain, kuris yra Clean Sky bendros įmonės vykdomasis direktorius ir suteikiu jums daugiausia aštuonias minutės. Pone Krain, žodis jums. Labas rytas, ponios ir ponai, gerbėmėjai parlamento nariai. Pirmiausia, labai ačiū už pakvietimą Noriu priminti, ką mes pasiekėm per pastaruosius dešimt metų, kaip pasikeitė, kaip e, keitėsi ekosistema, turiu galvoje e, mokslinio tyrimo įmonės, e, mažas vidutinės įmonės, mokslinio tyrimo centrus, universitetus, šalis. Ženklių pasikeitimų įvyko Bet to nepakanka ir tai matyti iš kito, kitos skaidrės mūsų išdėstyti čia aplinkosaugos tikslai, CO2 e, tikslai e, sumažinti nuo 20 iki 30 procentų e, kartu azoto dioksido tikslus, bet viso to nepakanka, norint pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus ar žaliojo žaliojo kurso tikslus. Tad to nepakanka. Ką reikia daryti? Dabar žiūrint į CO2 emisijas ir prognozes, tai matot, kad kreivė krinta e, gerokai palyginti su 50, e, 2050 metų, palyginti su 2020 metais, kad ta kreivė tikrai uh, E, tikrai e, turėtų nukristi, ypač turiu galvoje transporto sektorių, aviacijos sektorių, tai čia dėl dviejų priežasčių. Ir mes manytume, kad e, tik politikos tam tikromis priemonėmis ir pramonės atstovų priemonėmis galima pasiekti, kad ta kreivė taip atrodytų. Dabar per ateinančius mėnesius čia matot privačius, privačias suinteresuotasias šalis, kurios dirba šiame lauke. Jos jau parengė bendrą viziją ir įsipareigojimus Kas tie įsipareigojimai? Sakoma, kad mes iki 2050 metų sutelkę jėgas kartu su ES, su kitomis suinteresuotomis šalimis, galim pasiekti e, vadinamojo klimato neutralumo aviacijos sektoriuje. Ir tie tos suinteresuotos šalis, tai mokslinio tyrimo centrai, universitetai, mažusios vidutinės įmonės, įvairias reglamentavimo kartu institucijas labai svarbu, e, kad ir ta sertifikatų išdavimo e, įstaiga dalyvautų šiuose procesuose. Tai įmanoma, tai galima pasiekti aviacijos rytyje iki 2050 metų, tačiau tam reikės visų suinteresuotų šalių e, pastangų. Technologijos prasme, ką čia tos įvairios šalis rengia, tobulino, čia pateikti įvairių produktų klasteriai, e, tokie kaip e, klasteriai, kurie skirti trumpų distancijų pervežimams, regioniniams pervežimams, e, tokiems ilgesniems ir vidutiniams, ilgiems ir vidutiniams. Ir dabar antai, sakykime, pasinaudojant e, elektros e, e, priemonėmis, tai yra varikliams ir angliavandinių ir elektros tam tikromis, tam tikromis priemonėmis, tai to galima tikrai pasiekti iki 50 procentų emisijų sumažinimo iki 2050 metų. Ir tokiu būdu galima pasiekti galutinį tikslą. Tačiau tam reikės labai tikslinio darbo tie su įvairių produktų klasteriais. Mūsų laukia kartu pora įgyvendinimo išbandymų. Pirmiausia, tai reikėtų e, didesnį dėmesį skirti uh, E, tokiam bendromis pastangomis e, atliekamoms mokslinio tyrimo programomis ir vadinamosioms pavyzdinėms įmonėms, kurios dalyvauja Clean Sky 2 programoje, nes jų čia skirtingos strategijos, skirtingi prioritetai yra. O dabar kas siūloma, tai siūloma integruota programa, e, kad būtų pirmiausia galima viename lygyje generuoti idėjas ir greitai tą padaryti, bet reikia tas idėjas ir kuo greičiau įdėkti į vadinamasias pavyzdinės įstaigas, įmonės, tam, kad būtų galima tiesiog įvertinti galutinį poveikį galutinio produkto. Tad čia labai svarbu, kad ta, tos, tie lygiai bendradarbiautų. Kitas įgyventinimo išbandymas, tai sinergijos efektas e, tarp įvairių kitų programų. Ir čia, manot, mes turim įsipareigojimų įvairiems Europos regionams, panaudojant struktūrinių fondų lėšas tuose regionuose. Mes tiems regionams remiam, teikiam techninę paramą, kartu padedam nustatyti jų vietos prioritetus ir galim tokiu būdu pasiekti sinergijos efektą, tai yra staupyti 50 milijonų eurų. Ir čia dešiniai pusiai matom, ka, kokia pažanga jau pasiekta, uh, Čia tą galima pavadinti inovacijų architektūra, savotiška e, sinergijos efektas tarp įvairių ES atliekamų projektų. Jie čia pažymėti mėlyna spalva, e, balta spalva pažymėta SESAR programa e, fondai yra, ES fondai, kita vertus yra valstybių narių fondai, E, skirti įvairioms programoms, jas irgi reikėtų integruoti į būtent tą Clean Sky e, procesus. Toliau. Čia šitoji skaidrė rodo, kad moksliniams tyrimams ir inovacijoms per ateinantį dešimtmetį iki 2028-2020 2009 metų pastangos veiksmai bus, veiksmai įvertinami e, daugiau kaip 12 milijardų eurų e, suma ir ta suma didės 50 e, procentų, 50 milijardų iš pramonės, o kita dalis bus skirta iš oro bendrovių ir tam reikės maždaug 5 tūkstančių milijardų eurų. Taip atrodo maždaug e, padėtis, bet e, šiaip jau Europos pramonė prisideda nemažai prie to pasaulinio vaizdo. Dabar pasižiūrėjus į, į tai, iš kur tie 12 milijardų ateis, tai yra e, Clean Aviation partnerystė, pusė iš jos ir kita pusė tikimasi e, bus tų sutaupytų lėšų pavydalų, kai bus įvairūs projektai tiesiog sutelkiami. O 6 milijardai eurų yra labai svarbus, svarbi suma ES e, lygių, tam, kad po to būtų galima išjudinti tolimesnės investicijas. Na ir dabar čia išvardyti išbandymai iššūkiai, prioritetai ir ambicijos tikrai e, gali būti pasiekiamos, e, ne, nebūtinai revoliucijos, bet ir evoliucijos keliu ir privataus viešojo sektoriaus, e, kartu privačių sektorių partnerystės yra raktas į tai. Tad tolimesni žingsniai labai svarbus kad e, iš tikrųjų reikėtų siekti veiksmingo reglamentavimo, tinkamo finansavimo, pasitelkiant privatų sektorių, nes ES čia tikrai nustato pasaulinius tikslus ir dominuoja pasauliniai plotmiai. Labai ačiū. Toliau e, bus galimybė pateikti klausimų ir juos atsakyti. O dabar žodį suteiksiu ponui Bart Bibuk. Jis yra uh, kūro, kūro e, elementų ir vandenilio e, įmonės direktorius. Labai ačiū, ponė. Ačiū, pirmininkė. Mes džiaugiamės, kad galime pristatyti šią partnerystę nešvaraus vandenilio, kuris turi būti energijos e, transformacijos vienas iš elementų. Taigi, kūro elementai vandenilio technologijos, kokius, koks yra jų vaidmuo. Aišku, žalėsis kursas yra labai svarbus, mes labai sveikiname, jo labai reikia, bet mes galvojam, kad mums reikia vieniems kitų kitų taip pat mes labiausiai prisidėsime prie CO2 mažinimo. 50-55 procentai sumažinimas tai yra didelis sumažinimas ir mums reikės vandenilio technologijų. Uh, Bet aišku, galėsime prisidėti ir prie kitų technologijų, NOX ir taip toliau. Aišku, tai yra privatos ir viešos sektorios partnerystė, bet aš noriu pasakyti, kad tai buvo labai svarbu, kuriant ekosistemą šiai naujai technologijai vandenilio. Ir mes norime tas idėjas e, jau perkelti į komercinį lygmenį bendros e, Įmonės e, tikslas yra, kad sėdėtum kartu e, MVI, didžios kompanijos, akademikai, kad visi susėsimėm kartu, parengtumėm kelio gairių planą, nustatytumėm tikslus. Ir bendra įmonė taip pat sukuria pasitikėjimą privačiai investavimo pusiai, nes yra garantuotas uh, viešojo sektoriaus biudžetas ir tada MVI gali drąsiau investuoti, įmonės gali drąsiau investuoti ir tai yra labai svarbu vandeniliui kūro elementams, nes 30 procentų biudžeto keliauja MVI. Tai mes esam labai gera priemonė padedanti MVI bendra įmonė labai greitai rezultatus jau pateiks piliečiam, nes iš tikrųjų bus įdėktos šios priemonės, žmonės galės pamatyti, pačiupinėti pavažinėtėmis. Taigi, mm, iš tikrųjų labai svarbu, kompanijos gaus paspirti, pradės plėstis Tik pusė atlyginimų dabar komisija moka, kita pusė yra apmokama um, privačių subjektų. Tai labai svarbu. Turime tris partinius iš pramonės, energetikos, transporto ir kitose srityse mes dirbame. Me, privat, matote skaičius, kiek yra, kokie yra indėliai. Iš tikrųjų labai graži koncepcija. Vandenilis, ką gali duoti iki 50 metų, vėlgi matote skaidrėje, mm, labai svarbu, iki 24 procentų 50 metais gali vandenilio dalis išaukti, apie 560 milijonų tonų CO2 gali būti sumažinamas išlakos iki 820 milijardų eurų, galėtų būti metinės pajamos iš vandenilio ir susijusios įrangos ir 5,4 milijono darbo vietų, aišku, ne automatiškai jos bus kurtos, mes turime kartu investuoti ir kurti jas ir akademinį akademiniam pasauliu taip pat. Ir čia reikėtų kalbėti, aišku, apie tris akademinius ramščius. Visų pirma, kalbame dabar apie megavatus, buvo kilovatai, dabar megavatai, bet mes turime perėti prie gigavatų masto, tai reiškia, kad mums reikia daug investuoti į gamybą. Toliau mums reikia taip pat investuoti į mokslo tyrimus paskirstimo srityje, pavyzdžiui, kaip galima gamtinių dujų vamzdynus pritaikyti vandenilio transportavimui ir taip toliau, kas skyšių, kaip galima pervežimą užtikrinti, kitokį transportą, taip pat kūro papildymo stoteles, kaip, sakykime, pritaikyti ar iš, iš, iš tikrųjų reikėtų reikės čia daug dirbti. Na ir galiausiai reikia dirbti daug su galtiniais vartotojais, labiausiai, aišku, sunkvežimiai, stambės e, transporto priemonės, laivai, aviacija, geležinkelis, autobusai. Na ir labai svarbu yra saugos standartai, bet aišku, dabar jau turime pereiti prie gamybos ir tiekimo grandinės plėtojimo, kad realiai produktai būtų kuriami čia ir darbo vietos, kad būtų kuriamos čia, Europoje. Dabar kokie būtų pasiūlymai, čia biudžetas su 0,6 milijardo eurų švaraus vandeninio partnerystės programa yra siūloma. Pramonė prašo 2,9 mm, milijardų. 8,7 milijardo būtų investicijų 21-27 metų laikotarpį ir 2,6 milijardo būtų partnerystė, vėlgi viens prie vieno, tai 1,3 iš esmės vėlgi būtų tas pats um, milijardo iš, iš, iš komisijos. Bendra įmonė, aišku, džiaugtųsi, jeigu valstybės narės regionai tvirtai įsitrauktų. Dabar mes jau su 92 regionais iš Europos bendarbiaujame ir pagal uh, Gros generalinio direktorato programą, aišku, dirbama, iš to jau au, išaugome mes ir mes norėtumėm aktyvesnio, aišku, dalyvavimo Ir kaip matote skaidrėje, biudžetą mes norėtumėm padvigubinti ir tai yra reikalinga, kadangi eina kalba jau apie didelį mastą, taip pat mes norime plėstis rytų, pietų Europoje. Ir aišku, pavyzdžiui, automobilių 40 tūkstančių maždaug yra parama, kad automobiliui, automobiliui kelią pateikti. Aišku, gaina kalba apie laivus, stambės transporto priemonės, jau visiškai kitokios būtų investicijos ir čia reikia matyti, matyti situaciją, pavyzdžiui, kokios yra investicijos kitose valstybėse, Kinijoje Ispanijoje 4 eurai vienam gyventojui kasmet, Japonijoje 3 eurai vienam gyventojui kasmet. Mm, mm, pas mus pusė tik tai euro turime daug daugiau lėšų skirti. ES sprendimas buvo išmintingas. Mes esam lyderiai Europoje su šiomis technologijomis, bet labai svarbu išlaikyti lyderio vaidmenį su šiomis technologijomis, kadangi mes norime užtikrinti darbo vietų kūrimą ir augimą ekonomikos čia Europoje. Ir aišku, čia mes dirbame ir su kitais sektoriais, pavyzdžiui, kaip ir švaraus dangaus sakykime, bet ir baterijų, geležinkelio, kitais sektoriais. Mes dirbame iš kartu, bendradarbiavame, diskutuojame, kaip galime papildyti vieni kitų veiklą, ką jie finansuoja, ką mes darome, kad nebūtų išvaistytos pastangos kas būtų svarbu vandenilio kūro elementų srityje. Kol kas viskas buvo daroma per bendrą įmonę, kažkiek per infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, bet nedaug. Vandenilis dabar jau tapo labai aktualia tema ir, aišku, bus daug daugiau projektų ir to labai reikia. Ir kažkas turės visgi koordinuoti visą tą veiklą. Ir mes galvame, kad ši bendra įmonė turėtų tapti to vieno langelio mm, e, sistema. Galbūt mes galėtumėm skelbti konkursus, prižiūrėti e, darbo programas, galbūt e, susitarimai dėl bendrų indėlių ir mes galvojame, kad bendra įmonė turėtų tapti vandenilio žinių mazgu, kad galėtumėm užtikrinti ryšį su taryba, parlamentu, komisija ir galiausiai mes galvojame, kad bendra įmonė turėtų turėti galimybę taikinti e, e, skirtingus finansavimo tar, e, pro, procentus, laikantis reikalavimų pagal DRL lygį, aišku, ir reikia užtikrinti papildančias ir finansavimo galimybės, pavyzdžiui, dotacijas ir taip toliau. Uh, valstybių narių ir komisijos bendradarbiavimas vieš, ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas. Ir dabar suteiksiu žodį Klausui Niderlander. Uh, Pirmininkė, gerbėmiai trie komiteto nariai, ačiū už galimybę mm, šiandien čia pašnekėti apie tai, ko pasimokėme iš e, gyvenimą lengvinančios aplinkos ir palengvinto gyvenimo programos. E, E, ši programa iš tikrųjų yra tarptautinė viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. Turime, atsiprašau, viešojo, tarptautinė viešųjų sektorių partnerystė. Ir mes čia kalbame apie mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų centrus, inovacijų centrus, e, sveikatos ministerijas. Ir tą programą siekiame įrodyti, kad reikia mm, juk vyktų bendradarbiavimas, kai siekėme veikti demografinius iššūkius. Ir šios partnerystės tikslas buvo mm, pasižiūrėti, kaip Europa galėtų prisidėti prie vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. E, naujausi demografiniai tyrimai rodo, kad demografiniai pokyčiai Europoje vyksta ir jie bus ypač stiprus per artimiausius 10-20 metų. EBPO ataskaita ir kitos ataskaitos e, rodo, kad būtina imtis veiksmų šioje srityje. Ir žinoma, tai prisidės ir prie mūsų sveikatos ir priežiūros sistemos tvarumo, nes bus palengvintas spaudimas, kurį patiria mūsų sistemos dėl senstančių gyvenim, gyventojų. Taip pat e, ta partnerystė yra ir galimybė sukurti Europos amžiaus technologijų sektorių. E, galima bus taikyti informacinėmis technologijomis e, grindžiamą požiūrį. Mes esame sukaupę mm, dešimties metų patirtį viešojo sektoriaus partneriams dirbant iš vien, taip pat mes dirbame ir su galutiniais naudotojais, asociacijomis, žmonėmis, kurie yra ligoninėse ir priežiūros centruose. Ir mes stengiamės kurti į mm, e, naudotojus orientuotą rinką, mes stengiamės, kad žmonės kaip galima ilgiau liktų gyventi namuose, kad jie neprarastų socialinių ryšių ir kad išsaugotų savo fizinius ir protinius gebėjimus. Ir žinoma, kad moksliniai tyrimai, jų produktai pasiektų rinką, prireikia laiko. Mes 2008-2013 mm, metais įgyvendinome nuo 50 iki 100 projektų ir nemažai tų projektų pasiūlė produktų rinkai. Mes taip pat e, žiūrime ir kokį kokį vaidmenį gali atlikti ir kapitalas, bet reikia prisiminti, kad tai yra besikūrinti rinka. Mes kalbame apie tai, kad reikia būti arti piliečių. E, tai reiškia, kad mes turime kurti Europinės sveikatos ir gerovės ekosistemas. Ir e, pokyčiai turi vykti ne tik nacionaliniu lygiu, bet vietos regioniniu lygiu. Ir mes projektus įgyvendiname vietose įvairiose šalise Ir taip pat kasmet e, subūrėme pagrindinius partnerius ir per dešimt metų subūrėme gana stiprią bendruomenę. Ir trečias dalykas, kurio negalime užmiršti, mm, na, mes kuriame mokymosi kapitalą, taip pat kuriame ir institucinį kapitalą. Darbas su partneriais nėra paprastas, mums teko daug ko išmokti, reikėjo galvoti, kaip užtikrinti viešai finansavimą, kai yra taikomi įvairūs apribojimai įvairiose šalise ir visą tai reikėjo pakelti į europinį lygį, neprarandant ir decentralizavimo ir taip pat reikėjo užtikrinti ir demokratinę valdyseną. Taigi mes turime generalinę asamblėją ir vykdomąją valdybą. Tai nėra įprasta e, viešojo finansavimo institucijoms, tai labiau įprasta įvairioms asociacijoms. Bet reikia neužmiršti, kad senėjimas, demografiniai pokyčiai veikia mus visus ir mes dirbame ne vien vyresnio amžiaus piliečių labui. Taigi mes sujungėme pajėgas daug programos Horizontas 2020 partnerių ir mes susivienijome su kitomis e, e, iniciatyvomis. Stengiamės didinti savo geografinę, finansinę aprepti, taip pat stengiamės pasinaudoti ir e, įvairių iniciatyvų, tai yra L, APON, AHA ir kitų patirtimi ir kompetencijomis. Ir mes rėmėmės jau egzist, egzistavusią valdymo struktūrą, nieko naujo neišradome. Kas bus toliau? Mes kartu su komisija, su partneriais kursime naują partnerystę, e, sieksime gerovės. Taigi, kai kalbame apie senėjimą, reikia galvoti apie gerovę, geresnę sveikatą. Tai reiškia, kad turime e, skirti dėmesio ir moksliniams tyrimams, ir inovacijoms, ir jų dėgymui. Mums reikia geresnės politinės sistemos, ją reikia derinti su socialinėmis technologijomis, organizacinėmis inovacijomis. Reikia ne tik technologinių inovacijų, reikia ir naujų veiklos modelių, reikia nau, taip pat ir organizacinių inovacijų. Ir taip pat mums reikia regioninių ekosistemų kad e, būtų galima dėkti ir plėsti atliktus mokslinius tyrimus. Mes daugiau dėmesio dabar skiriame sveikatai ir ta mūsų partnerystė yra bendrai finansuojama. Ir savo pasisakymą e, baigsiu pasakydamas, kad šiuo metu vyksta strateginis planavimas ir mes tikimės ir parlamento paramos šioje srityje. E, aš demografinius pokyčius norėčiau palyginti su klimato kaita. Kai, na, kalbama dabar apie žalėjį kursą, tačiau reikia ir kartų, sustarimo kartų kurso. Mes kalbame apie piliečius, mums reikia švietimo, kad mes geriau panaudotume, veiksmingiau panaudotume e, sveikatos ir priežiūros sistemą. Taip pat reikia numatyti naujus priežiūros būdus, kad palengvintume spaudimą, sumažintume spaudimą mūsų sistemams. Taip pat mums reikia ir naujos infrastruktūros. Ta infrastruktūra turi būti e, veikti bendruomenė ir būti arčiau piliečių. Ačiū. Labai ačiū, ponė Niderlanderį, už pasisakymą, už tai, kad paaiškinot, kaip e, dirba jūsų partnerystė atstovaujama. Na ir galiausia. E, Tai kalbės ponia Angels Orduna, kuri paaiškins, kaip veikia e, viešojo privataus sektorių partnerystė grindžiama susitarimu. Ji yra vykdomoji direktorė e, atitinkamos partnerystės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad e, suteikėt man galimybę pakalbėti apie spirę, vadinamąjį 2050. -tieji. Tai yra uh, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė siekianti klimato neutralumo. Mes atstovavom aštuoniems sektoriams. Juose e, yra 25 milijonai tiesioginių, netiesioginių darbo vietų visos Europos mastu ir apyvarta 3 milijardai, trilijonai mūsų, mūsų šitą e, partnerystę nustatė tam tikrus naujus standartus, sustiprino kartu pasitikėjimą tarp įvairių e, pramonės sektorių. Dabar mūsų organizacijoje yra 150 narių, tai stambios įmonės, vidutinės mažosios e, įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir kitos panašios organizacijos. Veikiam dabar 20 valstybių narių. Ir svarbu paminėti, kad 95 procentai mūsų investicijų išlieka Europoje. Tad mes svarbus esam e, Europos horizonto kontekste. Mes e, turim įvairių partnerysčių, pavyzdžiui, partnerysčių skirtų žaliavoms ar pastatams, e, ar čia e, kitos kartu išvardytos partnerystės. Dabar e, perdirbimo pramonėje CO2 išmetalų sumažinimas paveikia kitas, kitas, kitus sektorius ir galiausia piliečius. Ir mes iš tikrųjų savo sektoriuose galim tiesiog, e, tiesiog e, imtis veiksmų, kad mažiau būtų tų išmetalų. Ir tokiu būdu tai irgi labai dera su ponios van der Leyen e, misija Europai. Mes esam jauna partnerystė, pradėjom nuo Europos horizonto, bet jau parodėm, uh, kad galim kai ko pasiekti ir padaryti nemenka poveikį Europos e, visuomeniai. Dabar iki 19 metų pabaigos turėjom, turėjom e, nemažai, e, nemažai projektų ir kartu E, įvairių technologijų, didesnių inovacijų e, projektų. Tad tie visi projektai tai yra pagrindas, kuriais e, nustatoma strategija ir mūsų spyrė strategija, turint galvoje priklausomumo nuo iškastinio kūro sumažinimą, E, atliekų sumažinimą, tad mes dirbam tais klausimais. Tačiau mums iš tikrųjų reikia daugiau paramos tam, kad mes pasiektume žaliojo kurso tikslų. Kartu mūsų mažosios vidutinės įmonės dirba e, virš tokio vidurkio, kuris buvo 2018 metais, dabar jau daugiau darbo vietų ir tikrai lenkia gerokai Europos vidurkį įvairiais rodikliais. O dabar mes rengiam konkrečių veiksmų planą ir mes suvokiam, kad tikslai tai klimato vadinamasis neutralumas ir tie tikslai vis didėja ir mes turim to siekti perdirbimo įmonėmis įmonėje e, įvairiais procesais. Ką mes siūlom? Mes siūlom, e, kad perdirbamoji įmonė prisidėtų prie žaliojo kurso tikslų. Trys ambicijos paminėtinos. Pirmiausia, užpildyti technologinę spragą siekiant emisijų mažinimo iki 2050 metų. Toliau kita E, žiedinės ekonomikos išteklius e, geriau panaudoti ir, aišku, reikėtų siekti pasaulinio konkurencingumo. Taip, e, jeigu ta, ta, ta, ta mūsų pramonė nebus kompeti, konkurencinga, tai darbo vietos dinks. Tad 64, 306, 306 inovacijų programos, kaip jau paminėjau, bet dabar aš čia nesileisiu į detalės. Toliau, žiedinės ekonomikos tam tikri centrai, hubs for secularity. Tai susiję su mūsų vizija. Ir mes iš tikrųjų pasitikrinam savotiškai e, savo, e, savo vizijas e, regionuose ir panašiai, su kuriais mes tikrai bendradarbiausim. O dabar mes siekiam, kad regionų lygių tikrai būtų sutelkiami visi veikėjai, kad būtų galima kalbėti apie konkrečius įsipareigojimus, kartu reikia atsižvelgti į konkretaus regiono poreikius, visuomenės poreikius ir kartu, kad būtų teikiamos e, mintis dėl inovacijų, mokslinių tyrimų krypties kad mes tikrai galėtume geriau pasitelkti kitas partnerystės ir kitas misijas. Be to mes rengiam tai, ką galima pavadinti bago marbles, marmuro dėžės ar krepšiai. Tad mes turėtume mąstyti toliau negu 2050 metų horizontas. Ir savo veiksmų plane jau mes įvertinom, kad 17 milijardų eurų e, prireiks tiems bag of marbles e, pasiekti. Tad e, mūsų spiria tie sektoriai iš tikrųjų įsipareigoja, kad Europos žalėsis kursas būtų įgyvendintas, tačiau reikia ilgalaikių investicijų. Ir kartu mes e, taip suvokiam e, Horizon Europe, ten tų įvairių projektų klasterius, klasterius ir, ir kartu jų finansavimo poreikius. ir kartu labai svarb, svarbios kartu lėšos e, toms vadinamosioms parodomosioms įmonėms. Tad e, mes užsibrėžę turim plačių užmojų ir įtraukiam naujų veikėjų partnerystės. Nes dabar tokios tokie veikėjai kaip nevyriausybinės organizacijos, energetikos įmonės, e, tiesiog valstybių sektoriaus įmonės e, vis labiau į mus kreipiasi. Mes kalbamės su daugiau kaip šimtu atstovų iš pramonės, nevyriausybinių organizacijų, iš įvairių valstybių narių jų regijų, regionų atliekam tą atvirų konsultacijų pavydalu. Labai ačiū, ponė Ordūna, o dabar išklausysim kolegų. Dvi minutės skirsiu e, pranešėjams, e, po pusantros minutės šešėliniams pranešėjams, o po to likusi laiką skirsiu kitiems norintiems kalbėti. Pradėsiu nuo podo Nika. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti prelegentams už pasisakymus. Tai yra nepaprastai svarbus projektai ir aš pakartosiu klausimą, kurį uždaviau anksčiau, turint omenyje horizonto biudžetą, ką jūs galvojate apie savo programų veiklą, kaip jūs toliau planuotumėt mm, veiklą savo partnerystėse. Dabar dėl švaraus dangaus. Mm, prisimant septintą pagrindų programą, situacija yra pasistumėjusi į priekį, turite naujų partnerių. Kaip jūs vertintumėt e, naują pagrindų programą? Toliau dar klausimą norėčiau žodį ponui Biebuk, kuris atsakingas už vandenylio e, bendrą įmonę. Jūs sakėte, kad e, jau reikėtų perti prie gigavatų lygio gamybos. Kada? E, šiandien mes kalbėjom apie vandenilį, kai kas iš kolegų sako, kad yra pernelik brangios technologijos, kiti sako, kad uh, Mm, tai neįgyvendinama technologija, kadangi pernelik daug suvartojama energijos, taigi už, susidaro užburtas ratas. Tai aš noriu paklausti, kada jau turėsime mm, technologijas, kurios leistų perėti gigavatų lygį? Kada tos technologijos jau bus paruoštas? Mes žinome, kad dėl elektros uh, baterijų mes neturime pakankamai saugojimo galimybių. Tai aš galvoju, iš tikrųjų, mes turime žiūrėti į visas įmanomas technologijas kaip galimus sprendimus. Tai labai lauksiu jūsų atsakymų. Dabar dėl SPY ar SPIR programos. Iš rytų Europos yra tik iš Slovenijos, Rumunijos ir Lenkijos tik trys dalyviai šioje programoje. Ir nors dauguma dalyvaujančių kompanijų turi uh, savo filialus rytų Europoje, jie nedalyvauja veikloje. O rytų Europa visgi yra labai svarbi, kalbant, pavyzdžiui, apie uh, energijos gamybą iš biomasės. Tai iš tikrųjų galvoju, kad jūsų laboratorijos turi dirbti uh, E, rytų Europos valstybėse, bet to reikia prisiminti, kad e, dar 74 metais e, Tarybų sąjungos laikais jau buvo plėtojama veikla rytų Europoje būtent iš tokių pirminių žaliavų. Aš Man, aš manau, kad iš tikrųjų, galvojant apie 2050 metų tikslus, nėra, jūsų veikla neatspindi užsibrieštų užmojų. Seller. Iš pradžių gal bendro pobūdžio mm, klausimai ir pastebėjimai. Tai, ką mes matome bendrai vertinant, yra tai, kad mes turime žalį kursą ir turime labai platų spektrą įvairių priemonių ir programų. Tai mums reikia integruoto požiūrio. Mes visi dabar gyrėme žalį kursą. Uh, Jei tai turėtume mėlynai kursą, mes gertume mėlynai kursą. Man atrodo, mes turėtumėm dėti mm, pastangas bendrai, komisija, taryba, parlamentas. Ir todėl mm, galiu pasakyti, iš tikrųjų, EPP visuomet aktyviai dalyvavo ir e, nematė galiu pasakyti, kad trūksta mums akti, valstybių narių aktyvumo Europos semestre. E, Europos semestras nėra aktyviai perina, perimamas valstybėse narėse. Iš tikrųjų, lėšų skirta daug, bet nėra uh, Europos semestre, pavyzdžiui, nuorodų į 150 straipsnį ir manau, kad tai rodo, kad reikia labiau integruoto požiūrio. Priešingų atveju viskas bus labai tai fragmentuota ir, na, nesakyčiau, kad tai bus išvaistyti veltui pinigai, bet tiesiog tikrai trūksta tos bendros politikos. Ir be tai, ko kokie būtų jūsų lūkesčiai tarybos atžvilgių dėl Europos semestro, sakykime, aktyvesnio įgyvenimo. Dabar dėl 7 straipsnio partneriščių, mano kokie klausimai būtų dėl aeronautikos, sakykime, ką jūs galvojate dėl breksito, labai didelė rinkos dalis yra ne Airbusas, tai yra avialinijos ir Junktinė karalystė dabar iš, pasitraukė iš ES, bet lieka Airbuso konsorciume ir aeronautikos rinkos dalis išlieka, nes daug visgi yra vėlinių, kurios įsikūrusios Junktinė karalystė, tai a, ji bus labai svarbi toliau vartotoja tų naujų technologijų. Tai ką Jūs galvojate apie švaraus dangaus programos perspektyvas? Na ir galiausiai perėsiu prie tokių labiau praktinių klausimų dėl vandenilio kaip tai dera su visa vertės grandinė. Dabar vandenilis neįtraukiamas į mobilumo programas, <laughs> nors mobilumo sektoriai iš tikrųjų būtų galima daugiau lėšų numatyti vandeniliui. Tuo tarpu, jeigu žiūrime į pramoninę pusę, uh, vandenilio technologijos iš tikrųjų labai brangios dar naudojimo prasme. Tai e, tikrai galvojant apie visą vertės grandinę, reikėtų gal truputėlį perdėlioti akcentus, tai ką jūs galvotumėt iš tikrųjų m, mm, apie technologijų integravimo požiūrį ir per, perspektyvą, kokia būtų vandenilio integravimo įvairius sektorius. Panet Labajova. Uh, Ačiū pirmininkė. Manau, mes galėtumėm valandų valandas kalbėti tomis temomis, tai aš tiesiog pritarsiu tam, ką pranešėjai abu pasakė ir pratęsiu pono Ellerio klausimą dėl breksito. Norėčiau iš visų jūsų išgirsti, ką jūs galvojate, kas pasikeis po breksito. Aišku, jūs laukite ir mūsų sprendimo, bet tai tokia situacija mes visi kažkaip vieni kitų sprendimų laukiame, bet kaip jūsų manimų, kokie bus praktiniai poveikiai jūsų partnerystėms. Bet to man kažkaip tai keista, aš buvau pranešėja, šešėlinė pranešėja dėl bendrų įmonių biudžeto vykdymo patvirtinimo biudžeto komitete, Tai iš įvairių požio taškų aš turėjau galimybę įvertinti ir praeitį, kaip kokios lėšos buvo skirtos, kur buvo panaudotas. Aš norėčiau e, švaros dangaus vadovai užduoti klausimą. Tikrai jūsų partnerystė buvo labai giriama, kad ji yra sėkminga, labai geri planai. Ir manau, kad tai rodo, kad švali, švari aviacija turi būti vienas iš svarbiausių žalio kurso elementų ir mes turime galvoti apie savo pramonę, kuri būtų pritaikyta ateities pokyčiams. Ir Čekijai, pavyzdžiui, esu turėjus galimybės matyti, kaip švaros dangaus programa veikia ir labai didžiuojosi sėkme. Ir manau, kad ir šitrio komiteto pusės labai reikalinga parama, tie 4 milijardai eurų, kurie yra reikalingi, nes jeigu biudžetas nebus pakankamas skirtas iš antro ramščio, Mm, tai yra klimatas, mobilumas iš to klasterio, tai reikės tada pinigų rasti kažkur kitur, švariai aviacijai, gal iš horizonto, žinau, pramoninės, skaitminės, gal tos rytės, nežinau, reikėtų galvoti, kaip sinergiją užtikrinti. Ir manau, kad viskas susiveda į sinergiją. Kartais mes e, žiūrim tik į vieną pusę, bet nematom sinergijos su kitais ramšiais, su kitomis partnerystėmis, su kitomis tomis agentūromis, kitais generaliniais direktoratais ir taip toliau. Aš norėčiau pasirauti, ką jūs galvojate apie sinergijos didinimą, pasiremiant jūsų patirtimi iš švaros dangaus, iš švaros dangaus 2, kadangi jau tikrai patirties sukaupta daug per dvi programas, tai ką jūs galvotumėte apie sinergiją? Analizė. Grazie. Siamo rassicurati dalle parole. Ačiū. Tikrai padrasinančiai nuteikia tai, ką pasakė panas Kranin, bet e, kyla ir tam tikrų klausimų dėl švaraus dangaus. Pavyzdžiui, taip, kad dažniausiai um, tik tai kelios stambiausios kompanijos gauna finansavimą. Ir e, šiuo atveju galime pasidžiaugti, kad uh, Apie tūkstantis dalyvių buvo prisijungę prie švaros dangaus ir 240 MVI iš visų 28 valstybių narių. Ir bendradarbiavimas mm, tarp stambių kompanijų ir MVI yra labai svarbus. Ar jūs galvojate, kad švaraus dangaus įmonė galėtų būti iš tikrųjų tarsi laboratorija, kuri leistų skatinti bendradarbiavimą tarp kompanijų, ypač per valstybių sieną. Toliau e, kitiems prelegentams užuočiau klausimą e, jūs kalbėjote apie tai, kad dalyviai, e, jūsų atveju yra 18-19 valstybių narių. Ką jūs darote, kad įtrauktumėt ir kitų šalių atstovus? Na ir galiausiai, uh, Jeigu misijos nebus patvirtinus vienu metu, nėra pradedamas vienu metu, kaip kad gali atsitikti, ką jūs galvojate apie emisijų mažinimą? Ar ir, ir, ir biudžeto, mm, ir ryšį su biudžeto patvirtinimu, ar jūs ketinate kažkokius tai sutikimus gal organizuoti? Dotaz bude ke Klínskai eh, celosvětové. Ačiū, aš norėčiau pastirauti dėl švaraus dangaus, ką mes matome pasaulyje, tai kad e, aviacijos apimtis auga, Europoje taip pat. Ir e, kalbame apie tai, kad e, iš tikrųjų aviacijos rautai yra padvigubėję pastarojų laikotarpių, taigi ką galima būtų padaryti mažinant emisijas. Jeigu toliau būtų dirbama kaip iki šiol, tai reikštų, kad e, emisijas turėtumėm sumažinti 50 procentų naudojant dabar esamas e, technologijas, kurios dabar naudojamos e, aviacijoje. Ar tai būtų realu? Ar tikrai galėtumėm emisiją sumažinti taip drastiškai, net iki 75 procentų? Uh, neįdiegus naujų kažkokių tai revoliucinių technologijų. E, atsižvelgiant į dabartinių technologijų fizinės visas charakteristikas, tai manau, neįmanoma būtų to pasiekti, bet to ir kainos e, būtų rimtas klausimas. Galbūt yra kažkokių tai įspūdingų technologijų, apie kurias mes dar nežinome, tai galbūt tai leistų tą technologinę tra transformaciją užtikrinti, bet priešingų atveju tai gali prireikti dešimtmečių, iki mes turėsime švarius lėktuvus. Madam. Dabar trys kolegos po uh, minutę, pane Karvajo. Um, we... Ačiū, turiu tris klausimus apie mm, bendrąją įmonę. Manau, kad mes tikrai daug ko e, pasieksime mm, vandenilio ir e, oro kosmoso tyrimų srityje. E, reikia dirbti iš vien, reikia, kad dalyvautų akademikai, mokslininkų bendruomenė. Ir darbas turi vykti ratu ir taip mes daug greičiau pasistumėsime į priekį. Buvo paminėtas švarus dangus, bet reikia neužmiršti ir vandenilio. Ir noriu paklausti, ar yra tam skirtų projektų. Kita mano pastaba, mums reikia didesnio skaidrumo ir šių programų atvirumo. Taip, o tai padidins tų programų matomumą. Jūs sakėte, kad yra daug partnerių, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse šios programos nėra gerai žinomos, o mums reikia geresnio pasiskirstimo, žinoma, atsižvelgiant į kompetencijas ir neužmirštant, kad visoje Europoje yra puikių partnerių, kurie gal nežino apie šias programas. Taigi reikia šioje srityje daugiau dirbti. Ačiū dabar ponas Ižaps. Ačiū, ačiū, noriu padėkoti Jums už E, šį atliekamą svarbų darbą, bet norėčiau paklausti apie partnerystės sistemos e, pertvarką. Ta partnerystė yra kuriama mm, ruošiantis naujai mm, daugiametį finansiniai programai. E, na, mm, pirmininkaudama Estija paskelbė ataskaitą apie Europinės partnerystės ir įvardijo kai kuriuos partnerysčių struktūrų trūkumus, pavyzdžiui, E, susiskaidimą, nepakankamą valstybių narių dalyvavimą, nustatant tam tikrus pagrindinius veiklos rodiklius partnerystėms ir taip pat renkant reikiamus stebėsienos duomenis. Norėčiau paklausti, ar tas problemas išsprendžia dabartinis pasiūlymas ir ar yra kitų galimų patobulinimų. Ačiū. Ačiū dabar ponas Blos. Ačiū. Ačiū Jums už pranešimus. Turiu keletą trumpų klausimų. 2017 metais buvo atlikta programos peržiūra. Norėčiau paklausti, ko Jūs daugiausiai pasimokėte, kokias išvadas padarėte ir kokias korekcijas atliksite atsižvelgdami į žalį į kursą ir sieki tapti klimato požiūrių neutralią ekonomiką iki 50 metų. Kitas dalykas - vandenilis ir partnerystės. Ar jūs numatote būdus, kaip visiškai pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, ar vandenilis jūsų projekte atlieka uh, kokį nors vaidmenį jūs kalbate apie 20 procentų e, viso energijos poreikio, e, kuris būtų padengiamas e, naudojant vandenilį, ar tai būtų visiškai atsinaujinantis ištekliai. Ir man taip pat būtų labai įdomu padiskutuoti su ponui Lač, kiek vandenilio reikia pramoniai. Mes žinome, kad chemijos pramonėje norint pakeisti vandenilį prireiks labai daug laiko. Ir dar paskutinis klausimas. Norėčiau pritarti pastaboms apie skaidrumą. Žinau, kad yra žmonių, kurie bandė išsiaiškinti, kokie yra partneriai, kokios yra nevyriausybinės organizacijos ir šie dalykai nėra labai gerai matomi. Taigi svarbu, kad piliečiams būtų užtikrintas skaidrumas. Ir dar trečias klausimas. Sekretoriatui, prašymas sekretoriatui neįmanoma žiūrėti pranešimų ekranuose. Ypač turbūt jų nemato tie, kas sėdi salės gale. Taigi prašau didesnio skaidrumo. Taip, na, pagalvosime, kaip geriau panaudoti mm, techninę įrangą, o pranešimai bus paskelbti mūsų interneto svetainėje. Tie pranešimai tikrai įdomus jau paklausiau, ar galime jos gauti. Dabar kiekvienam pranešėjui skirsiu po 2,5 minutės, minutės. Noriu pasakyti, kad nuo 12.30 vertimo nebebus, nes pradėjome darbą labai anksti. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams už jų pagalbą. Na, visi atsakymai bus anglų kalba, bet uh, turint galvoje, kad nuo 12.30 nebeturėsime vertimo, siūlau dar posėdžiauti 10 minučių po 2,5 minutės kiekvienam pranešėjui. Pirmiausia, ponia Urdunė. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimus. Ir aš savo pastabą suskirstysiu į tris dalis. Pirmiausia, E, buvimas kitose ES valstybė narėse. Žinoma, spaja daugiau dirba tose šalise, kur yra daugiau e, pramonės, pramon, perdirbamosios pramonės ir ten, kur įmonės turi savo centrinės buveinės. Dažnai mūsų įmonės turi, vyk, vykdo veiklą ir kitose šalise ir nebūtinai ją matome savo registruose. Mes dirbame ypač su rytų šalimis. Uh, Nuolat susitinkame su Lenkija. Paprastai toks susitikimas vyksta kartą per metus. Dabar taip pat dirbame su Rumunija ir e, pradėjome dialogą su kitomis rytų Europos šalimis, kad galėtume įtraukti daugiau partnerių. Mes taip pat numat... esame numatę ir tikslinių renginių, susitikimų Ir paprastai, kai organizuojame renginius, vyksta ir tam tikri gretutiniai, šalutiniai renginiai. Ir galbūt, kai bus e, labiau dirbama žiedinės veiklos principų, tai visą tai išsiplės. Mūsų partnerių sąrašas yra skelbiamas interneto svetainėje, galite su juo susipažinti. Taip pat yra įvardyjamos ir nevyriausybinės organizacijos ir visi nariai. Toliau, kaip mes E, programuojame savo veiksmus. Daugiausiai tai darome darbo grupėse, mūsų nuomonė tai yra geriausias būdas. Taip pat e, palaikome dialogą ir su kitomis PPP, kad e, būtų užtikrinta tas saveikumas. Pavyzdžiui, siekiame bendradarbiauti ir su vandenilio sektoriaus atstovais, ir, ir plieno sektoriaus atstovais taip pat ir biomasės gamintojais. Taigi Ispanija yra grinčiamas ir energijos rušių kompleksų, ir išteklių kompleksų, ir, mm, na, ir, pavyzdžiui, kai tai, kas nėra susijęs su biotehnologijomis, nepatenka į taikymo sritį. Be to mes e, nuolat kalbame su įvairiais partneriais, su nariais ir nenariais, partnerystėmis, pilietinė visuomenė ir taip toliau. Toliau, baigdama, pasisakysiu dėl Brexit na, turiu pasakyti, kad tai paveiks mus visus. Ir to poveikio mastas priklausys nuo galutinio susitarimo, ar e, Junktinė karalystė taps e, Horizon Europe programos asocijuotąją partnerę, tai tada mes dirbtume kaip įprastai, kaip su bet kuria kita asocijuotąją partnerė. Ačiū dabar, ponas Niderlander. Ačiū. Aš irgi pakalbėsiu apie tai, ką daryti su breksitu. Na, mes, tarp mūsų narių yra Junktinės karalystės inovacijų agentūra ir ta agentūra nori likti mūsų asociacijoje, taigi mes išlaikysime bendradarbiavimo ryšius, renksime su jie seminarus. Junktinės karalystės įmonės ir naudos gavėjai vis dar yra susijęti su mūsų renginiais. Taigi palauksime, kol nusės visos tos politinės e, dulkės ir galbūt rinksime tokį modelį, kokį turime su Šveicarija ar Norvegija arba Kanada. Toliau kaip įtraukti visas valstybės narės. Na, mes nedirbame su visomis 28 valstybėmis narėmis, tačiau m, mm, turime neblogą šiaurės, e, pietų, rytų, vakarų partnerystę ir dirbame su kitomis partnerystėmis, siekiame e, susijungti su jomis ir tai turėtų padidinti mūsų aprepti. Ir valstybių narių darbo grupėje jau yra 15 valstybių, dabar mes diskutuojame su Baltijos šalimis, kad jos e, įsitrauktų. Manau, kad suvienyje jėgas e, pasieksime gana didelę aprepti kitoje programoje. Obviously, you're very much focused at the moment on the Green Deal and all that. Our topic is more linked to health versus. Ir mes žinoma, mūsų pagrindinė tema yra sveikata, tai yra nacionalinis, regioninis e, matmuo, bet ši tema yra labai svarbi, nes e, ji yra susijusi su demografiniais pokyčiais visoje Europoje ir mums labai svarbu, Mm, taikyti modulius. Mes turime inovacijų agentūras, e, mokslinių tyrimų e, agentūras, taip pat mes dirbame ir su partneriais išorėje, pavyzdžiui, su IMI. Mm, taigi reikia suvienyti partnerius, tai turi būti daroma mm, gera valia, bet jeigu nebus sistemos, tai bus tam tikros veiklos persidengimo. Much, uh, Mr. Biebuik. Thank you very much. So, to answer the first question from Mr. Ponas Birbak. Na, atsakysiu į mm, klausimą apie elektrolizatorius. Na, mes iš tikrųjų nuo kilovatų dabar jau perėmė prie megavatų ir matome tokias didelės, didelės pramonės sektorius, kaip plieno sektorius perima tas technologijas, ketina perimti ir Shell, ir uh, kitos naftos perdirbimo įmonės. Taigi labai gerai, kad mes išplėtėme tą technologiją iki megavatų, dabar norime perėti prie gigavatų ir dabar turime Niderlandus ir Portugaliją. Šios šalis dabar nori gyvendyti pirmąjį gigavatų e, mastelio projektą, naudoti saulės energiją ir ją transportuoti iš Portugalijos į Niderlandus. Ir tai turbūt bus pirmas projektas, kuris pasieks gigavatų mastą, bet tam prireiks svarb... didelio masto Europos projektų. E, atsiprašome, vertėjai baigė darbą. Okay? So, um, for sure, what would be important is also still the regulation to make it happen, because the RED 2